Good morning. Buenos días. Eh, creo que diez minutos de. Labas rytas. Manau, kad dešimties minučių pakanka. Palaukėme kolegų ir nors komiteto narių susirinko nelabai gausiai. Vis tiek turime pradėti darbą ir pradėsime nuo pirmo punkto, tai yra darbo tvarkės tvirtinimas. Ir čia siūlau nedidelį pakeitimą. Siūlau aštuntą punktą lyčių lygybė ir galių moteris suteikimas skaitmeninėme amžiuje e, aptarti po dešimto punkto. ir daugiau. Neturiu jokių pasiūlymų dėl darbo atvarkės keitimo, taigi jeigu visos ir visi sutinkame su šiuo pakeitimu, darbo atvarkę tvirtiname. Antras punktas – pirmininkės pranešimai. Galiu pasakyti, kad 12.30 tiesiai priešais mūsų salę ir organizuojama sesija, ją organizuoja lyčių lygybės komitetas ir prieimimas, atsiprašau, ir, ir pusę pirmos jūs esate visi ten kviečiami dalyvauti. Taigi pereiname per prie trečiojo punkto 2010 e, kovo 8 tarybos direktyvos 2018 ES e, e, įgyvendinančios patikslintą Business Europe, OEPM, CEP, ET, sudarytą bendrai susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų. Aš pati esu pranešė šio klausimu, taigi pasisakysiu ir vėliau pradėsime diskusijas. Tikriausiai visi žinote, kad dėl šio klausimo mums reikia teikti savo nuomonę. Pagrindinis komitetas, dirbant šio klausimu, yra užimtumo komitetas. Pasistengsime pasisiekti susitarimą dėl nuomonės, nes pagrindiniai pranešimo rengėjai, užimtumo komitetas su mumis sutarė kad mes renktume nuomonę, o jie bus pagrindiniai pranešėjai šio klausimu. Ir labai dažnai renkdami nuomonės turime laikytis sąlygų, kad tos nuomonės nebūtų pernelyg plataus pobūdžio, nes jeigu pateiksime didelės apimties nuomonę, tai tuomet ne visus mūsų paminėtus aspektus e, esminiai pranešėjai įtraukia į galutinį pranešimą. Taigi reikia susitelkti į tuos aspektus ir į tuos klausimus, kurie mums yra patys svarbiausi ir kuriems norėtume suteikti prioritetą. Tam, kad e, vėliau jau pagrindiniai pranešėjai galėtų šios aspektus įtraukti į savo pranešimą pranešimą, nuomonės pranešimą pradedu nuo, nuo konstatuojamojo dalių, e, kur kalbama, kad e, e, nedarbo sumažinimo tikslas jau buvo pasiektas vyrų atžvilgių, tačiau moterų atžvilgių šis tikslas nebus pasiektas iki 2020-ųjų. Todėl reikia paramos priemonių, padedančių moteriams integruotis į darbo rinką. Taip pat vaiko priežiūros atostogos nėra gera paskata dėl to, kad jos yra mažai apmokamos ir tėvai retai prašo vaikų priežiūros atostogų. Todėl vaiko priežiūros atostogų dažniau tenka eiti moterims. 2010 metais 3,5 milijono tėvų naudojosi vaikų priežiūros atostogomis ir iš jų daugiau kaip 3 milijonai buvo, beveik 3 milijonai buvo moterų ir tik tai 94 tūkstančiai vyrų Tai reiškia, kad vis dar yra daug neleidybės šio klausimu. Ir e, vaikų priežiūra ir vaikų priežiūros našta krentant moterų pečių. Atsižvelgdami į šios aspektus, prašome socialinių partnerių, kad pripažintų, jog ES direktyva dėl vaiko priežiūros atostogų nepasiekė savo tikslų ir mes manome, kad reiktų taikyti peržiūros nuostatą šiai direktyvai ir e, reikėtų peržiūrėti priemonės ir užtikrinti, kad vaikų priežiūros atostogos būtų atitinkamai apmokamos. Manome, kad e, vaiko priežiūros atostogos turėtų tapti individualią teisę, siekiant padidinti vaikų veiksmingumą ir didesnį tėvų dalyvavimą vaikų priežiūroje. Taigi tokie pagrindiniai aspektai. Aš taip pat noriu įtraukti ir naujų elementų, kurie aktualų šio klausimu ir manau, kad tai taip pat gera proga išnaudoti situaciją, nes dabar Europos komisija gali teikti pasiūlymus, naujus pasiūlymus. E, yra rengiama direk... komisija atsiemė direktyvą dėl motinystės atostogų, nes rengia platesnio pobūdžio direktyvos paketą apimanti ir keitimasi geriausiamis praktikomis. Ir taip pat e, todėl būtų svarbu išnaudoti šią progą ir kaip parlamentas pasiūsti komisijai žinę, ką mūsų manimų reikėtų daryti šio klausimu. Ir kadangi stebime moterų neligybę darbo rinkoje ir stebime tai, kaip sudėtinga suderinti pareigas namuose su darbu, stebime didelį netitikimą tarp vyrų ir moterų atlyginimo. Ir kadangi moteris e, daugiausia rūpinasi vaikais, daugiausia naudojasi vaikų priežiūros atostogomis, tai siekiant lygybės ir siekiant lygybės darbo rinkoje reikėtų pasiekti geresnę pusiausvyrą e, e, tarp tėvystės ir motinystės atostogų reikėtų, kad moterų ir vyrų teisės šiais klausimais būtų lygios. Ir manau, kad mes galėtume taip pat ir šiame nuomonės projekte pateikti pasiūlymą, kad Europos komisija siūlytų iniciatyvas e, padidinčias lygybę tarp vyrų moterų šiais klausimais. Ir žinoma, E, yra didelių skirtumų tarp valstybių narių, taigi reikia palikti joms laiko suderinti savo teisės aktus su ES teisės aktais. Tačiau būtina užtikrinti, kad e, vaikų priežiūros atostogos būtų skiriamos kiekvienam asmeniui individualiai, kad jos nebūtų perdodamos e, ir kad jos būtų atitinkamai apmokamos. Tai užtikrintų moterų integraciją į darbo rinką. Taigi, baigsiu savo pasisakymą ir dabar galime pradėti diskusiją šiuo klausimu, kad galėtume sužinoti kitų komiteto narių nuomonės. Ačiū. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já bych vám chtěla poděkovat za eh, vaše stanovisko k této zprávě se vyjadřovat také jako členka výboru pro. Ačiū, kad parengėte šią nuomonę ir džiaugiuosi, kad turiu galimybę ir pats, kaip Empel komiteto narys, šiandieną pasisakyti. Manau, kad visos mes moteris esančios šiandieną salėje nebejotinai palaikome tai jog reikia geresnių galimybių pasinaudoti vaiko priežiūros atostogomis ir tos galimybės turi būti suteiktos tiek ir vyrams, tiek ir moterims. Ir nebejojame, kad to reikia, nes manome, kad parama šeimoms yra labai svarbi. Na ir dėl šios e, nuomonės ketinu taip pat pateikti pasiūlymą dėl pakeitimų, Ir manau, kad vaiko priežiūros atostogos visų pirma turi būti panaudotos e, siekiant pasirūpinti vaikais. Ir manau, kad būtent iš to požiūrio taško būtent reikėtų pradėti visą darbą ir šio dokumento analizę. Jeigu pailginsime laikotarpį iki šešių mėnesių, na, tiesą pasakius, nemanau, kad tai yra geriausias pasirinkimas, manau, kad reikėtų valstybių narių, narių lygių palikti šią sprendimo teisę. Juk tai yra socialinių partnerių susitarimo reikalas, tai yra taip pat ir valstybių narių interesas išlaikyti tam tikrą įtaką šioje srityje. O kalbant apie perkeliamumą ir šio laikotarpio ilgį, manau, kad tai jautrus klausimas kai kurioms valstybėms narėms ir manau, kad reikėtų palikti galimybę tėvams priimti sprendimus patiems Taip pat norėčiau pažymėti, kad tai yra e, toks pamatinis susitarimas, kad mes ne direktyvos poveikį vertiname, bet būtent to pamatinio susitarimo poveikį vertiname ir man atrodo, kad kalbant apie dabartinę to susitarimo versiją, man atrodo, kad tikrai jis atitinka tos siektinus tikslus, tačiau be abejo visada galima viską patobulinti, Todėl, kaip jau minėjau, teiksime pasiūlymų dėl pakeitimų, dėl kitos direktyvos versijos. Norime, kad sąlygos tėvams būtų geresnės. Pritariu tam, kad reikia užtikrinti tų asmenų geresnį įtraukimą į darbo rinką. Na, nebejoju, kad dar bendradarbiausime šio klausimu, tad ačiū Jums už tai. Ačiū žodis, poniai Zubar. Obrigada. Um, eu creio que Eh, em geral, nós estamos de acordo com, enfim, com a proposta de parecer que está. Ačiū. Mes eh, pritarėme šiam pasiūlymui dėl nuomonės, kuris mums buvo pristatytas. Manau, kad tai yra svarbus klausimas, kuriuo turime išsakyti savo nuomonę. Ir dar svarbu kalbėti apie apmokamas atostogas ir išmokų dydį vaiko priežiūros atostogų metu. Nežinau, ar ta išmoka turėtų siekti 100 procentų atlyginimo, tačiau prie to procento bent jau reikėtų priartėti. Svarbiausia yra tai, kad asmenys galėtų ir toliau išlaikyti tą patį gyvenimo lygį, ypač gana svarbių laikotarpių, kai išlaidų šeimai dar padaugėja. Ne visoms šalims pavyksta e, užtikrinti tokias garantijas. Ir jeigu bus peržymą direktyvą, reikia išnagrinėti išmokų klausimą, užtikrinti atitinkamas garantijas ir, žinoma, kalbėti su socialiniais partneriais ir sužinoti, ar jie mums pritarė šio klausimu. Dabar žinome, kad tėvų ir motinų situacija, bent jau Portugalijoje, e, yra sudėtinga ir yra nemažai tėvų, kurie prašo vaiko priežiūros atostogų, tačiau jas išnaudoja ne tais tikslais, kurie yra numatyti. Kadangi atlyginimai yra maži, tėvai pasinaudoja vaikų priežiūros atostogomis, gauna išmokas ir E, tuo laikotarpiu neoficialiai dirba tam, kad e, padidintų šeimos pajamas. Tačiau žinoma, tai priklauso ir nuo pačių atlyginimų dydžio. O dėl Europos komisijos siūlomų iniciatyvų faktas, kad komisija atsėmė direktyvą dėl vaiko priežiūros atostogų, kelia pavojų, kad kad e, taps, atsiras spraga, nes nėra privalomų priemonių E, siūlomos iniciatyvos, siūloma e, slankstesnis darbo režimas ir ieškoma būdų suteikti užimtumui daugiau lankstumo ir į užimtumo modelį įtraukti ir vaiko priežiūros atostogas. Mano manimu, reikėtų atmesti tokį modelį, nes e, taip tik dar labiau padidinamas darbuotojų išnaudojimas, nesuteikiant jiems daugiau teisių. Dabar dėl to, ką sakė pranešė, sutinku su tuo, kad reikia didesnės pusiausvėros paskirstant vaikų priežiūros atostogas abiems tėvams reikėtų teikti pasiūlymą, kad vaiko priežiūros atostogų laikas būtų paskirimas kiekvienam asmeniui ir kad jis nebūtų perkeliamas. Kad juo galėtų pasinaudoti tik tas asmuo. Tačiau, žinoma, dėl šios nuomonės mums kyla nemažai abejonių. Valstybėse narėse sąlygos labai skiriasi ir išeitiniai teisės aktai labai skiriasi, taigi gali būti sunku įgyvendinti šią nuostatą, tai yra neperkeliamų vaikų priežiūros atostogų nuostatą. Bet kokiu atveju reikėtų numatyti tam tikrą privalomą pereinamąjį laikotarpį. Tačiau, kai kalbama apie tai, kad ketverių metų laikotarpis būtų pratestas, kad vaiko priežiūros atostogos truktų šešis mėnesius, sakykime, tai galėtų būti keturi mėnesiai motinystės atostogų ir dar du mėnesiai atostogų tėvui. Arba valstybės narės galėtų pačios nuspręsti, kaip tą laikotarpį paskirstyti. Ačiū. Labai ačiū. Pone Vana, žodžiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir pranešėjai už puikiai parengtą dokumentą. Mums žaliųjų frakcija atrodo, kad tikrai judama tinkama linkme ir tai yra puikus pagrindas mūsų darbui. Manau, kad e, šeimininio ir profesinio gyvenimo suderinimas yra svarbus tiek ir vyrams, tiek ir moterims ypač moterims, jeigu jos nori pilnai integruotis į tą profesinį darbinį gyvenimą. Man atrodo, kad perkeliamumo elementas taip pat yra įtin svarbus ir reikėtų kalbėti ne vien tik apie lygias galimybės, tačiau ir apie apskritai e, lygias moterų teisės darbo e, rinkoje. Kalbėjote taip pat ir apie galiojančios direktyvos galimą poveikį ir man atrodo, kad Kalbant apie tuos tikslus, reikėtų juos visus priderinti prie to, kad būtų galima lengviau suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, kad būtų galima geriau integruoti moteris į darbo rinką ir kad e, moterų skaičius, dirbančių moterų skaičius didėtų. Man atrodo, kad statistiniai duomenys yra pristatomi taip, kad atrodo, jog moteris yra integruojamos į darbo rinką, tačiau dėja realybė ne visada yra tokia. Ir ne visada tie statistiniai duomenys atspindi realią padėtį. Akivaizdu, kad vyrų pozicijos vis dar yra geresnės darbo rinkoje, moteris dažniau e, dirba darbą be garantijų. Na ir nors atrodo, kad moterų padėtis pasikeitė, pagerėjo, tačiau greičiausiai yra taip, kad gerėja tiek ir vyrų, tiek ir moterų darbo sąlygos vienodai. Na, o kalbant apie tai, kiek ilgai vyrai ir moteris galėtų išeiti vaiko priežiūros atostogų, manau, pirmiausia, reikėtų pažiūrėti į tas pamatinės sąlygas, taip pat į tai, kaip svarbu užtikrinti tinkamą apmok apmokėjimą už darbą. Pritariu tam, ką pristatėte ir man atrodo, kad peržiūros nuostata, direktyvos peržiūros nuostata taip pat turėtų būti pagrista tomis individualiomis išmokomis. Ir manau, kad taip pat svarbu yra analizuoti ir perkeliamumo aspektą, nes be abejo, kuo geriau galėsime suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, tuo e, sėkmingiau bus galima užtikrinti vaiko priežiūrų, priežiūros atostogų organizavimą ir taip pat žmonės turės daryti e, mažiau nuolaidų finansinę prasme, jeigu galima tai pasakyti, nes nepraras pajamų. Tad lygios sąlygos tikrai yra svarbios. Komisarė Jurova ketina dalyvauti Strasbūro plenarinėje sesijoje. Man atrodo, kad ji ketina ten skaityti pranešimą šio klausimu. Ačiū. Dėkoju, ponia Vort, prašau. Ačiū labai. Dauguma tų dalykų, apie kuriuos šiandieną kalbame, yra glaudžiai susiję ir su e, tuo pranešimu, jo projektu, kurį pristatysiu šiandieną. Tačiau norėjau paklausti, ar būtų galima daugiau dėmesio skirti e, e, diskusijoms su Europos profsąjungų kongresu ir apskritai profsąjungų atstovais, kokia yra jų pozicija, e, kokiais, su kokiais iššūkiais yra susiduriama, norint užtikrinti, kad. E, būtų galima siekti padaraus darbo darbo tvarkės įgyvendinimo ir taip toliau. Ačiū. Dabar ponia Arena, prašau. Ačiū ponia pirmininkė. Ačiū Jums kaip pranešėjai, už galimybę dalyvauti šiandienos diskusijas. Man atrodo, kad jūs puikiai išdėstėte prioritetus, jiems pritarė dauguma kolegų, tai yra atlyginimo klausimai, kalbant apie profesinio ir šeimos e, gyvenimo suderinimą ir galimybę ir tėvams, ir motinams pasimti atostogas. Ir kaip buvo akcentuota, reikia nepamiršti ir skurdo aspekto, e, moterų skurdo kurios E, pasima atostogas, tačiau jos negauna atlyginimo už tą laiką, kurį dirba namuose. E, trukmės klausimas. Šiandien, šiandienos visuomenėje e, šeimos ir profesinis gyvenimas yra nesubalansuotas. Ir vyrams tenka e, ypač didelis E, ypač didelė našta, ypač didelis spaudimas darbe. Ir apie tai kalbėjome mūsų komitete, bet e, jau akcentavome, kad reikia perskirstyti užduotis tenkančias e, šeimos nariams. Ir čia remiamės apžvalgą apie vyrų situaciją, apie dirbančių vyrų situaciją ir, ir kaip, suderinti, kaip padėti jiems suderinti geriau šeimos ir profesinį gyvenimą. E, vaiko priežiūros atostogų klausimų e, yra trys svarbiausi dalykai. Čia tai yra motini, tėvystės, motinystės ir vaiko priežiūros atostogos nėra suderinti dalykai. Ir pritariu tam, ką pasakė kolegė, e, atlikti tyrimai atskleidžia, kad kad vaiko priežiūros atostogas labai dažnai, daug, daug dažniau pasima moteris nei vyrai. Taigi tie trys prioritetai, man atrodo, yra svarbus. Nežinau, ar į pranešimą įtrauktos nau, naujo pavyzdžio, naujo modelio šeimos. Tai pavyzdžiui, e, išsiskyrė tėvai ir kaip jiems, kaip jie pasiima tėvystės ir motinystės atostogas. Ir nepamirškime, kad šiandien viena, vienos iš trijų šeimų e, partneriai tėvas ir motina gyvena atskirai. Ir tai taip pat yra aktualu, kalbant apie vaiko priežiūros atostogas. Ir ponė Noil galiausiai. Norėčiau e, pakalbėti apie terminus. E, vokiečių vertėjai vis kartoja žodį Elton Olip E, tėvystės atostogos, tačiau iš tikrųjų tai yra priežiūros vaiko priežiūros laikas, ar iš tikrųjų kitose kalbose naudojamas žodis atostogos vo, vokiečių kalboje mes nekalbame apie atostogas. Buvimas namuose nėra tas pats, kas atostogos, atostogos nuo visko. Todėl na, vokiškai reikėtų naudoti kitą terminą. Na, aš e, nežinau, kaip konkrečiai šis terminas verčiamas į kitas kalbas, tačiau pasistengsime nu, būti dėmesingi šio klausimu, ponė Nol. Visiems dėkoju už pasisakymus. Manau, kad e, Galime laikytis tos pačios pozicijos dėl bendrųjų tikslų ir taipogi mums pasisekė, kad e, užimtumo komitete ponia Arena yra atsakinga už šį pranešimą. Ir e, tai mums padės įtraukti savo prioritetus į galutinį šiuo klausimu teikiamą pranešimą. O dar du aspektai, apibendrinant tai, kas buvo pasakyta, būtų tokie. Na, aišku, kad duomenys, kurių pagrindų parengėme pranešimą, yra um, kokia yra, tačiau reikia būtinai pasistengti užtikrinti, kad um, vaiko priežiūros laikotarpis būtų skiriamas asmeniškai ir kad vienas tėvas jo negalėtų perduoti kitam. Mm. Taigi pasistengsime dirbti šio klausimu. Ispanijoje anksčiau nebuvo nepriklausomų tėvystės atostogų, e, apmokamų tėvystės atostogų buvo motinystės atostogos, e, o tėvai galėjo pasinaudoti dalimi motinystės atostogų. Tik tai 2 procentai tėvų naudojosi motinystės atostogomis, nes e, tarsi buvo e, suvokiama, kad tai yra motinai skiriamas laikotarpis, o tėvas tarsi išnaudojo dalį laiko. Tačiau pakeitus sistemą ir skyrus 2 dvi savaitės atostogų tėvams, kurios buvo apmokamos 100 procentų. 80 procentų tėvų pasinaudojo tėvystės laikotarpiu, tėvystės atostogomis. Ir būtent tuo keliu reiktų eiti, užtikrinant pusiausvyrą tarp vyrų ir moterų, užtikrinant lygybę. E, taigi, tas laikotarpis turėtų būti skiriamas kiekvienam atskirai, e, juo negalėtų pasinaudoti kitas asmuo. Priežiūros laikotarpis turėtų būti apmokamas ir tai užtikrintų moterų integraciją į darbo rinką ir lygybę tarp vyrų ir moterų. Kol kas e, šio tikslo pasiekti sunku, tačiau bent jau teikime pasiūlymą ir žiūrėsime, kaip viskas klostysis. Reikėtų kiekvienoje šalyje parengti kalendorių, pereinamajam laikotarpiui, kol bus užtikrintos lygios galimybės tėvams ir motinoms. Aš nesakau, kad reikia keisti motinystės atostogų trunkmę ar nuimti vienas teises ir pasiūlyti kitas. Bet kokiu atveju galutinis tikslas yra užtikrinti pusiausvyrą tarp abiejų lyčių ir tam reikia skirti atitinkamą pereinamąjį laikotarpį. Tokia būtų pagrindinė idėja, pažiūrėsime, kaip mums pavyks tai suformuluoti. Ir žinoma, mums reiks pasiekti daugumą šiame komitete, kad galėtume savo nuomonę pateikti užimtumų komitetui. Tačiau, žinoma, reikia diskutuoti šiuo klausimu ir pasistengti pateikti kiek įmanoma geresnės formuluotės pateikimo terminas būtų toks. Šiandien diskutavome dėl nuomonės. Pakeitimus galima teikti iki e, sausio 11 dienos, o vasario 17 bus balsuojama dėl nuomonės projekto komitete. O dabar galime pereiti prie antro mūsų darbo tvarkės klausimo. kovos su skurdu tikslas, atsižvelgiant į didėjančias namų ūkių išlaidas. Pranešėja yra ponia Vart, tai yra e, užimtumo komiteto teikiamas nuomonės projektas. Prašau, žodis ponia Vart. Uh, Ačiū, pirmininkė. Dėkinga už galimybę E, parengti pranešimą šiuo tikrai šiais laikais svarbių klausimų, ypač atsižvelgiant tai, kad yra peržiūrima e, Europos 2020 strategija. Jei Europa nesijims politinių iniciatyvų e, spręsti skurdo klausimą, e, atskir, atskir, atskirtis ir, ir skurde gyvenantis žmonės, atskirtie ir skurde gyvenantys žmonės sudarys 20 milijonų, e, iš viso 20 milijonų 2020-aisiais. Privalome e, tvirtai įsipareigoti siekti 20-ųjų strategijos tikslų ir įgyvendinti ES kovos su skurdu strategiją, ypač akcentuojant lyčių aspektą. Todėl mūsų komitetas turi kalbėti apie skurdo moteriškėjimą. Aš susitikinėjau su įvairiomis E, visuomenės organizacijų grupėmis ir rengiu. E, Taip pat žinau, kad e, energetikos žimtumo komitete rengiamas pranešimas apie energinį skurdą ir ten taip pat kalbama apie lyčių aspektą. Tačiau šiame pranešime turime ypač akcentuoti e, skurdą lemiančius aspektus, taip pat gyvenimo kaštus ir pajamas. Taip pat turime E, siūlyti strategiją, kuri apimtų į, į, įvairius sektorius ir lyčių klausimą. Turime kalbėti ne tik apie tai, kodėl žmonės skursta, bet ir apie tai, kaip, kodėl vyrai ir moteris turėtų dalyvauti visuomenės gyvenime ir mm, dalyvauti socialinėme ir ekonominėme gyvenime. Pavyzdžiui, viena iš organizacijų, su kurio atstovais kalbėjau, jie kalba apie mm, galimybę gyventi oriai. Mot, neproporcingai daug moterų susiduria su skurdo ir, ir atskirties rizika. Tai taip pat e, dar situacijai, situacija veikia ekonominės krizės įtaka. 26 procentams moterų kyla skurdo rizika Europos Sąjungoje, o vyrams 22,1 procento e, susidūrė su tokia rizika moterų 27 tai procentai. Tai 2010 rezultatai ir kaip matome per pastarosius penkis metus šie skaičiai išaugo. Moteris labiau nukenčia, kuomet mažinamos darbo vietos e, tačiau kai mažinamas finansavimas socialinėme sektoriuje ir dažnai jis dirba neapsaugotose e, darbo vietose. 71 procentą 71 e, procentė šeimos ūkių viskuo rūpinasi moteris ir joms sunkiai sekasi užmokėti, pavyzdžiui, e, namų šildymo išlaidas, būsto šildymo išlaidas. Jungtinėje karalystėje, mano šalyje, žiemos yra šaltos. Tai kitokia situacija nei viduržėmio jūros šalyse, tačiau viduržėmio jūros šalyse, jeigu pažvelgsime į skaičius, matysime, kad yra daug problemų užtikrinant būsto šildymą. Taigi tai nėra problema aktuali tik šiauriai. Šiltų namų klausimas susijęs, atspindi su kokia rizika bendrai moteris, su kokiamis grėsmėmis moteris bendrai susiduria Europoje rūpindamosi namais. Dar vienas aktualus dalykas - pabėgėliai, e, moteris su negale, vyresnės moteris, e, taip pat e, margina, marginalizuotų bendruomenių moteris, ro, ro moteris, to, romų tautybės moteris. Apie tai reikia kalbėti strategijose. Jo, tie, tie klausimai turi būti įtraukti į nacionalinę skurdo mažinimo strategijas. Europos mastu mes prašome sanglaudos politikos iš komisijos ir valstybių narių. Nėra prasmės ta, skatinti griežtą taupimo politiką, kuri viena vertus e, skatina dar didesnį skurdą ir kita vertus e, reikalauti socialinės rūpybos politikos. Europos semestre turi būti aktualus lyčių aspektas, rengiant šalims skirtas rekomendacijas. Ir tai turi atsispėdėti nacionaliniuose kovos su skurdu planuose. Komisija pažadė mums Europą, kurios socialinis reitingas būtų 3A, tai yra aukščiausio lygio. Ir mes laukiame ambicingų siūlymų susitikimuose su pilietinės visuomenės atstovais E, buvo iškelti keli klausimai ir turiu pasakyti, kad rengdama šį pranešimą e, rengiau, e, rengdama jį pasiruošiau daug, daug perskaičiau daug informacijos ir esu įsigilinusi į šią sritį. Rūpinimasis būstų yra svarbiausias dalykas. Iš tikrųjų, realybėje mm, namų ūkiai, būstai labai skiriasi ir, ir šeimų pajamos yra labai nevienodos. Turime e, individualizuoti duomenų rinkimą ir sprendimų prieimimą valstybėse narėse, kad moterų socialinės ir ekonominės teisės būtų traktuojamos individualiai turime parengti aiškę apibriežti energetinio skurdo apibriežti valstybėse narėse, e, nepamirštant moterų vartotojų koncepcijos. Apie tai reikia kalbėti e, pastatų energinio našumo direktyvose. Nacionalinė politika e, turi būti skirta pažiūrėmiausiams vartotojams. Reikia mm, ypač skirti dėmesio vartotojams, kurie susiduria su daugybinė diskriminacija. Dar vienas aspektas. Mo, mm, Būsto neturinčios moteris, moteris benamės yra dar vienas klausimas, kurį turime spręsti ES mastu. Benamės moteris e, praktiškai nefigūruoja statistiniuose duomenyse. E, jas nelabai pamatysi, netgi gatvėse jos retai e, ateina į prieglaudas, kuriuose renkasi kiti benamiai, jos kaip ir dinksta iš statistinių duomenų. Reikia ES masto pasangų, kad būtų parengtos rekomendacijos biudžetui dėl moterų atlyginimų, moterų įsiskolinimo, taip pat apmokestinimo klausimais e, kova Taip pat reikia mažinti vyrų ir moterų atlyginimo skirtumus. Apie tai reikia kalbėti kovos su skurdu strategijoje. E, visuomenės organizacijos turi dalyvauti, kuriant politikos planus visais lygmenimis. Taip pat e, e, yra konkrečių rekomendacijų, detaliai jų nepristatinėsiu, bet svarbiausia žinia yra tai, kad skurdas yra tarpusavėje susijusių e, aspektų aspektų ir niuansų rezultatas. Todėl reikia spręsti jų visumą. Ir pavyzdžiui, jeigu moterų skurdas auks, taip pat didės skurde gyvenančių vaikų skaičius. Reikia holistinių, ilgalaikių sprendimų orientuotų į lyčių aspektą ir aš tikiuosi dabar pasiūlymų iš kolegų ir iš šešėlinių pranešėjų. Ačiū, ponia Vard. Nežinau, ar yra kolegų norinčių norinčių pasisakyti šio klausimu, taigi panašu, kad pavyko visus įtikinti, visi liko tebe žado. Ne, prašau, ponia Tinker. Noriu pakalbėti apie benamystę, apie moteris benames ir pratesti džiulį mintį apie tai, kaip sudėtinga surinkti statistinius duomenis, išsiaiškinti, kiek tiksliai moterų yra benamės. Dėl skurdo moteris tampa priklausomos, o benamės moteris, benamio apibrieštis yra, na, tai asmuo neturintis namų. Uh, tai, tačiau tai daugiau, tai, tai žmogus, kuris neturi sau, saugios vietos praleisti naktį, pasidėti savo daiktus. Dėl to daugelis moterų tampa prostitutėmis arba e, sus, na, tampa susirga priklausomybės lygomis. Prieš nemažai metų aš Oksforde skaičiavau benamius ir man buvo paaiškinta, kad juos skaičiuoti galima tik tada, kai jie miega. Pavyzdžiui, pirmą nakties e, skaičiavome juos, tačiau daugelis jų nemegojo, nes daug e, naktį būsi saugesnis e, ir kai, kai nemegos, mes aprašėme, kad tie žmonės atsigultų ir užsimerktų, kad galėtume suskaičiuoti. Taigi, kalbant apie benamių statistika, tai statistiniai duomenys šioje srityje yra tikrai iškraipyti netikslus ir aš tikiuosi, kad bus galimybė patikslinti benamio apibriešti. Ir norėčiau pritarti jūsų išsakytai minčiai ir aš tikrai laukiu e, šio pranešimo pasirodymo. Ačiū. Senora Wisniewska. To nie jest takie trudne, Pani Przewodnicząca, nazwiska. Na, mano pavardė galbūt nėra tokia sudėtinga. Tikiuosi, kad kažkada pavyks ją ištarti e, teisingai. Noriu padėkoti poniai Vordu už parengtą nuomonę. Ji tikrai įdomi ir ją aptarta įdomi problema. Būtų tikrai naudinga pasigilinti į tai, kaip galėtume pasipriešinti skurdui skiria daugiau lėšų būstui. Tačiau kalbant apie, š, apie tai, būtų negalima nekalbėti apie energetinę atskirtį, energetinę izolaciją. Tai visoje Europos Sąjungoje aštrėjantis reiškinys. Vis daugiau žmonių sunkiai e, sumokas e, elektros, apmoka elektros ir šildymo sąskaitas. Manau, kad turėtume atkreipti dėmesį ir į e, dienišų tėvų skurdo situaciją. Skurdas didelėse šeimose dar viena aktualija. Pranešėja teisingai pastebėjo, kad skurdas yra daugybė susijusių veiksnių rezultatas, pavyzdžiui, mokesčių politikos ir priemonės šiuo klausimu turėtų būti skirtos konkretiems sektoriams. E, kaip jau sakiau, reikia akcentuoti prieigą prie elektros energijos. Kai kurie iš šių klausimų nebūtinai apriboti e, lyties veiksnio Ir iš tikrųjų, teisingai pastebėjote, kad e, iš statistinių duomenų e, tie žmonės dinksta. Jie tarsi tampa permatomi, jų nebemato kiti gyvenantis šalia. Todėl galbūt reikėtų mąstyti apie struktūrinius problemos sprendimus. Skurdas didelėse šeimose atskleidžia, kad mes ir toliau kad mūsų politika skirta šeimų rėmimui nepasiteisina ir kad didelių šeimų skurdas, daugiavaikių šeimų skurdas yra aktualiausia problema ir iš tikrųjų daugelį ES šalių šeimų politika tikrai nėra tobula. Manau, kad mums reikia ir programų, kurios būtų skirtos uh, vienišų tėvų, paremti vienišus tėvus. Taip pat neturėtume pamiršti, kad nereikėtų paskatinti fiktyvių skirybų vien tam, kad e, šeimos finansinė situacija pagerėtų, nes e, daugelė šalių taip vyksta. Siekiant užtikrinti geresnės, daugiau socialinės gerovės ir didesnės išmokas, tėvai išsiskiria, kad pasinaudotų egzistuojančią situaciją, taigi to turime irgi nepamiršti. Nėra Visnieska? Ačiū, ponia Višneska. Labai gerai ištarėte, ačiū. Pona Sebastija, žodis jums. Noriu pateikti keletą pastabų Dar ir dėl to, kas buvo sakyta apie gerą orą viduržėme jūros šalyse, ne visada tai yra tiesa. Jeigu, pavyzdžiui, jūs gyvenate pajūryje, e, ten orai švelnus, tačiau mūsų, pavyzdžiui, pirmininkė gyvena Ispanijoje, tačiau ne pajūryje, Ispanijos viduje ir ten žiemos gana šiaurios. Ir galiu pasakyti, kad Portugalijoje ir Ispanijoje labai nemažai pastatų yra pastatyta praeitų, praeito amžiaus šeštame, septintame dešimtmetyje. Jų sienos gana keuros ir išlaidos namų šildymui gali būti dar didesnis negu šiaurės šalyse. Gali būti mm, temperatūra laukia 10 laipsnių ir tokia pat temperatūra bus ir viduje šeimai tokioje temperatūroje gyventi tikrai per šalta. Ir e, tai, kad dėl švelnių orų pietų šalis problemų neturi, manau, kad tai nėra tiesa. O šiaip jūsų pastabos buvo labai įdomios. Ačiū. Daugiau niekas nenori pasisakyti, ar ponia Bort norėtų padaryti išvadas ir baigti diskusiją. Labai ačiū už komentarus, Aš matau, kad komitete sulaukiau nemažai paramos, tai puiku. Mano darbas taps daug lengvesnis ir noriu padėkoti Catherine už tai, kad dar kartą pasisakė benamių klausimų. Gali būti naudinga sužinoti, su kokiamis organizacijomis aš kalbėjau, nes Iš, iš ten paėmiau savo duomenis, kalbėjau su Europos moterų lobistėmis, taip pat kovo su skurdu tinklu ir taip pat e, su e, žmonėmis, kurie teikia pagalbą sunkiausias krizės išgyvenantiems asmenims. Jie dirba visose valstybėse narėse Taip pat kalbėjau su Europos lyčių lygybės institutu ir taip pat Europos pastatų institutu. Ir um, jie man pateikė duomenis apie ES pastatus ir labai puikiai žinau, kokia situacija yra Portugalijoje. Uh, Gruodžio mėnesį dvi savaitės praleidau Portugalijos kalnuose ir tokiame pastate, kokį ir minėjo mano kolega. Taigi, žinau, kad gali būti labai šalta. Ir tiesą sakant, ir statistikoje tai atsispindi, kad šildymas yra problema ne tik šiaurės šalyse, bet ir pietose šalyse. Aš kalbėjau su ES benamių tinklų, taigi Diskutavau su pilietinės, or, pilietinėmis organizacijomis, su paramos organizacijomis ir jos man pateikė visus reikalingus duomenis. Dabar dėl energijos skaitų ir klimato kaitos. Na, reikia galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, nebūtinai šildymas trukdo pasiekti klimato kaitos tikslų. E, kalbėjome apie žaliasias darbo vietas moterims su užimtumo komitetu. Ir manau, kad moterų komitete mes taip pat e, turėtume e, svarstyti apie tai, kad moteris turi teisę oriai gyventi ir turi turėti galimybę apmokėti savo sąskaitas. Ne, tai nereiškia, kad mes turime naudotis iškastinių kūrų ar mažiau investuoti į klimato kaitos mažinimą užtikrinančias priemonės. Ne, tai yra mūsų vaikų ir anūkų ateitis. Taigi reikia vadovautis holistiniu požiūriu ir reikia galvoti apie pastatų energetinį efektyvumą tuo keliu reikėtų eiti. O taupimo priemonės, taupimo laikotarpis prasidėjo prie didesnio moterų skurdo ir iš tikrųjų labai dažnai moteris negali sumokėti sąskaitų ir dėl taupimo politikos atsiduria skurte. Aš pati esu iš Anglijos šiaurės vakarų ir matau, kad mano rinkimo apygardoje skurdas tikrai paštrėjo, regionas buvo neturtingas jau prieš krizę, o po krizės padėtis dar labiau pablogėjo. Na, man atrodo, kad aptariau visus klausimus, taigi tuo ir baigsiu ir noriu padėkoti visiems už paramą ir susirūpinimą šiais klausimais. Ačiū, ponia Ward. E, e, pakeitimų teikimo terminas būtų sausio 10 diena, e, sausio 28 e, dėl pranešimo bus balsuojama FEM komitete, o gruodžio 7, atsiprašau, vasario 17 bus balsuojama užimtumo komitete. Tai yra pagrindinis komitetas šiam pranešimui rengti. O dabar perėsime prie balsavimų. Susiraskite balsavimo korteles. Turite vieną minutę.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 Bueno, pues eh, comenzamos con. <coughs> Kągi. Pradėkime. Darbo pasitikimas. Empezamos con la votación. Padėsime nuo balsavimo dėl ponios Bjork pranešimo, tai yra 2010 metų parlamento rekomendacijų gyvendinimas, rekomendacijos pateiktos e, dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisų ir įmonės socialinės atsakomybės. Taigi pradėsime balsavimą. 16 pakeitimas už, prieš susilaikė, pasitikrinkime. E, balsuojame dėl 16 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. 15 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis kompromisas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 33 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 34 už prieš susilaikė atmesta. 35 už prieš susilaikė Nežinau, pasitikrinkime dėl 35 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 36 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 37 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 7 kompromisas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 39 pakeitimas už. 39 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Nežinau, ar ponė Verder nori dar kažką pasakyti. Taip, noriu dar pakomentuoti. Aš manau, kad verčiant buvo kažkas supainiota, taigi noriu patikslinti užrašuose dėl lyčių lygybės neatsižvelgta į prekybos matmenį. Na, jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet balsuojame už šį pakeitimą su žodžiu pakeitimu už, prieš, susilaikė, priimta. 40 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 40 pakeitimas, pasavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 42 už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktas už, prieš prieš susilaikė priimta, 12 už prieš susilaikė priimta, 13 už prieš susilaikė priimta, 14 už prieš susilaikė priimta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl viso pranešimo su pakeitimais. Balsavimas baigtas. Pranešimas priimtas 15 už, 8 prieš, 2 susilaikę. Sveikiname ponę Bjork. Y pasamos a la votación de... O dabar pereisime dėl balsavimo susijusio su Europos vidurinės Azijos strategijos peržiūrė ir gyvendinimu. 12 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Antras kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 13 pakeitimas. 18 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 19 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 20 už, prieš susilaikė priimta, 21 atsiimtas, 23 už, prieš susilaikė priimta, trečias kompromisas už, prieš susilaikė priimta, ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 30 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 34 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime, nes buvau išsiblaškiusi. Šeštas kompromisas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 15 už, 10 prieš. 37 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 38 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 39 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 40 už, prieš, susilaikė, priimta. 43 už, prieš, susilaikė, priimta. 44 už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas e, dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad jau pradedame pavargti, nebekeliame rankų. Taigi dar kartą antroji šešto pakeitimo dalis už, prieš, Dabar, dabar jau nebesuprantu, kiek rankų pamačiau. Pasitikrinkime elektroniškai. Antroji dalis, šeštasis pakeitimas. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Aiškiai patvirtintas. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta, devintas už, prieš susilaikė priimta, dešimtas už, prieš susilaikė priimta, vienuoliktas už, prieš susilaikė priimta, pirmas už, prieš susilaikė priimta. Periname prie elektroninio balsavimo dėl viso pranešimo su pakeitimais. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Patvirtintas 25 už, niekas prieš, vienas susilaikęs. Sveikiname pranešėją. Hemos terminado los votos ya. Vale. Punto 7 de Cuneva. Bueno, pues ya hemos dado un tiempo de. Ką gi. pasilikome laiko pasirengimui dabar vyksiančioms diskusijoms ir jau laikas pradėti darbą. Taigi, Galime pradėti diskusijas septintuoju klausimu. Tai yra pranešimas dėl moterų namų ūkių darbuotojų Europos Sąjungoje. E, pranešėja yra ponia Kuneva, tai yra nuomonės projektas, pagrindinį pranešimą rengia užimtumo komitetas. Ir dabar suteiksiu žodį ponai Kūnevai, jis galėtų pristatyti pranešimą, o vėliau pradėsime diskusijas. Saprodra. Sifkar Saprodra. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Visų pirma, norėčiau pradėti nuo patiko žodžių už tos pakeitimus, kuriuos pateikėte. Suprantu, kad e, visų jūsų nuomonė iš tiesų yra itin panašiai manoje ir pakeitimuose tai atsispindi. Tačiau buvo ir tokių kolegų, e, kurie pakeitimuose kalbėjo apie naujas taisyklės, apie reglamentavimo sistemą. Na ir kalbant apie tokio pabudžio darbuotojus, reikia suprasti, kad jie dėje nėra saugomi taip, kaip standartiniai darbuotojai, tad labai svarbu uh, kalbėti apie nedeklaruotą darbą buvo ir taip pat buvo nuspręsta sukurti e, kovos tokiu nedeklaruotu darbo platformą, MPL komitete dėl to jau buvo balsuota, tačiau dėja e, namūkio darbuotojai ir slaugytojai dėja ne visai patenka į tą kategoriją ir jie nėra saugomi. O kodėl reikia tos didesnės apsaugos? Na ir čia turėčiau pasakyti keletą e, dalykų dėl tų pakeitimų, kuriuos norėčiau su jumis aptarti. Pirmasis pakeitimas yra 78 pakeitimas, jį pasiūlė ponė Blinkevičiūtė. Ir ten yra kalbama apie tai, kad reikėtų pripažinti namų ūkio darbo vertę ir taip pat pripažinti ir slaugos vertę. Galiu tam pritarti, tačiau tik iš dalies. Manau, kad nepakanka vien tik tą vertę pripažinti. Neužtenka pripažinti tų teikiamų paslaugų naudą. Manau, kad reikia ir oficialiai tai pripažinti bei reguliuoti, reikia taisyklių, kurios reglamentuotų šią profesiją. Dabar 93-94 pakeitimai. Šiuose pakeitimuose Kolegos kalba apie tai, kad reikėtų parengti e, pranešimą savo iniciatyvą, tačiau negaliu tam pritarti. Manau, kad pirmiausia svarbu žengti pirmąjį žingsnį. Reikia tam tikrų paskatų, kurios padėtų rutulioti šiai procedūrai. Ir manau, kad viskas priklauso būtent nuo mūsų, juk tai yra mūsų darbas, mūsų vaidmuo. Nemanau, kad čia reikia tiesiog tušiais pažadais švaistytis. Dabar 107 pakeitimas. Ten minimas svarbus žingsnis susijęs su mm, pažangos e, namūkio darbuotojų apsaugos srityje siekimu. Čia kalbama apie, apie dialogą, kurį svarbu užmėgsti. Dabar 136 pakeitimas. Manau, kad tai yra puikus pasiūlymas. Tai papildo tekstą. Ten galiu pritarti šiam pakeitimui. Dabar 141, 142 pakeitimai, 143. Ten yra siūloma, kad komisija turėtų parinkti ataskaitą kurioje būtų kalbama apie e, namų ūkio e, darbo ir slaugos vertę ir svarbu indėlį. E, svarbi yra ne tik socialinė namų ūkio darbo vertė, tai prisideda ir prie kiekvienos visuomenės ekonominės plėtros. 148 pakeitimas, manau, kad iš esmės galiu jam pritarti, tai geras pakeitimas. Tačiau taip pat manau, kad reikėtų žengti ir nedidelį žingsnį atgal ir pagalvoti. Manau, kad prieš reikalaujant iš namų ūkio darbuotojų kažkokių konkrečių įgūdžių ar kompetencijų, pirmiausia, reikia tokio pabudžio sistemos, kuri e, pripažintų tuos įgūdžius, kvalifikacijas, galėtų išduoti reikalingus sertifikatus, tam reikia be abejo ir mokymo sistemų, kurios padėtų šios ryties darbuotojams e, tobulintis dabar. 159 e, pakeitimas. Čia kalbama apie e, Vienos konvenciją ir e, namų ūkio darbuotojų išnaudojimą. E, Na taip, tikrai daug tokių atvejų pasitaiko, tad pakeitimas svarbus. Dėkoju Ernestui ir Tosun dėl pasiūlytų pakeitimų ir dėl to, kad buvo daugiau dėmesio jose skirta priekybo žmonėmis problemai. Taip, tikrai su lyčių aspektu įtin glaudžiai susijusi problema. Tai neretai susiję ir su uh, tokio pabudžio uh, įžeidinėjimais kaip žodiniai įžeidinėjimai ir taip toliau. Dabar 162 kalbama apie teisės aktus, kurios turi įgyvendinti valstybės narės. Ir manau, kad čia reikia neprašyti kažkokių tai iniciatyvų ar pažangos, tačiau reikia taikyti spaudimą šioje srityje. Man atrodo, kad tikrai tinkami argumentai buvo pateikti. Judama tinkama linkme, tačiau reikėtų dar sustiprinti tekstą. Yra ir keletas kitų pakeitimų, kurie papildo pranešimą, jį sustiprina ir įtraukia tikrai e, svarbių papildomų elementų, kalbant apie namų ūkio darbuotojų apsaugą. Tad norėčiau dar kartą paprašyti jūsų paramos. Tikiuosi, kad dirbsime kartu ir užtikrinsime, kad E, namūkio darbuotojai ar slaugytojai, kurie gyvena mūsų namuose, rūpinasi vyresniais žmonėmis ar vaikais, e, turės tinkamas teisės, galės džiaugtis gyvenimu, suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Manau, kad į juos reikia žiūrėti kaip į normalius darbuotojus, o ne į kažkokius antrarūšius žmonės ir tai reikia aiškiai pasakyti šiame pranešime. Tad, manau, turime išlikti atkaklus. Kiekvienas čia parašytas žodis turėtų visų pirma siekti apsaugoti moteris, namūkio darbuotojas ir slaugytojas, kad jos nesijaustų apleistos. Ačiū poniai Kunevai. O dabar e, suteiksiu žodį komiteto nariams, jeigu yra norinčių pasisakyti. Pone Milner ir paskui ponė Juta. Thank you very much. Ačiū. Norėčiau padėkoti poniai Kunevai už jos darbą ir informuoti jūs, kad yra pakeitimų skirtų sustiprinti tris aspektus e, jau minimus pranešime. Visų pirma, išnaudojimo matmuo e, namų ūkio darbuotojų sektoriuje e, yra labai palankios sąlygos darbuotojų išnaudojimui. Deja, namų ūkio darbas yra pilkoji šešėlinės sritis kur atliekamas darbas dažnai nėra, ne, nevyksta užtikrinant žmogaus teisės. Todėl turime kovoti su išnaudojimu ir, ir kai išnaudojami ir ES piliečiai, ir migrantai. Toliau, sąsajos su, su migrantais. Daugelis namų ūkio darbuotojų yra migrantai ir jiems ypač didelė rizika būti išnaudojamiems. Asmenys neturintis pilietybės dokumentų yra ypač pažeidžiami, nes jie baiminasi, kad juos e, išaiškins ir išve, išveš, deportuos. Ir trečia, šio uh, sektoriaus profesijos pripažinimas yra ypač aktualus, apie, apie tai teisingai kalbėjo ir ponia Kūneva. Manome, kad namų ūkio darbuotojų sektoriuje galima kurti darbo vietas, tai gali būti socialinių inovacijų sritis. E, darbo, namų ūkio darbuotojų profesionalizavimas užtikrintų kokybiškesnės paslaugas ir užtikrintų o, galimybę dirbti oriai. Ir aš tikiuosi, kad draugės su kitais šešėliniais pranešiais sėkmingai bendradarbiausime ir tai bus parengtas geras pranešimas. Ačiū. Ačiū, ponė Milner. Dabar žodis poniai Koracijai. Ačiū. Kalbu kolegės Rosos Asturijas vardu, EPP šešėlinės pranešėjas, kuri negalėjo ateiti šiandienos posėdį. Ji dėkoja pranešėjai už tai, kad jie aktualizuoja tokį svarbų klausimą, kuris dažnai pamirštamas politinėje darbo tvarkėje. Tai yra būtinybė užtikrinti oriai dirbti tinkamomis darbo sąlygomis namų ūkio darbuotojams Europoje, ypač tai yra e, moteris migrantės dirbančios namų ūkio darbuotojomis. Todėl visapusiškai palaikome kovą su neteisėtų darbų, su išnaudojimu ir nedeklaruojamų darbų Ji taip pat palaiko siūlymą parengti apžvalgą, kur būtų palyginti pažangiausios praktikos pavyzdžiai taikomi valstybėse narėse. Ji mano, dabar pradėsiu nuo teigiamų dalykų, pirmininkė. Visų pirma, 11 punktas dėl prievolės teikti informaciją, 19 punktas kova su socialinė atskirtimi. Ir mes tikrai skatiname ir raginame valstybės narės užtikrinti uh, E, šios srities politikos įgyvendinimą ir kovoti su atskirtimi. Toliau ko, 20 punktas kova su e, mokyklos nelankančių vaikų, taip pat mokyklos nu, nelankančiais vaikais, švietimo sistema. Pranešėja minėjo dar vieną tikrai problematišką klausimą, kuris yra problematiškas APP frakcijai neturime kompetencijų darbo teisėje E, daugybė klausimų susijusių su darbo teisė nepriskirtini mūsų kompetencijai. Tai vienas dalykas yra išsakyti problemą, kitas dalykas raginti priimti ES masto teisės aktą. E, apie tai kalbama antrame ir trečiame punktuose. E, ten sakoma, kad pabrėžė, kad turi būti nusatyta norminė namų ūkio darbo ir saugos koncepcija ir komisija turi parengti teisėkros iniciatyvą dėl procedūros. Trečias punktas įsipareigoja parengti aptarti teisėkuros pranešimą. Mes manome, kad tai nėra mūsų kompetencijos dalis. EPP šešėlinė pranešėja pasisako prieš siūlymą steigti ES stebėsenos centrą, 15 punktas, tai susijęs su subsidiarumu, 12 ir 13 punktai dėl profsąjungų vaidmens tai taip pat nacionaliniai klausimai, nacionalinės ryties klausimai dėl TDO konvencijos. Kur čia tas punktas? Šeštas punktas. Ir 22 punktas. Prašo valstybių narių apsvarstyti galimybės taikyti mažesnius mokesčius. Tai irgi subsidiarumo sritis. Tai tiek norėjo perduoti kolegė Rosa. Aš noriu pridurti dar vieną e, nedidelį komentarą. Pirmininkė, man atrodo nenuseklu tai, kad kairieji visada bando išnaudoti Europos Sąjungą tam, kad pasikesintų į valstybių narių kompetencijas klausimais, kurie e, akivaizdžiai yra nacionalinės teisės dalykais. Aš esu e, už Europą, aš esu tikrai labiau už Europą nei kairiai, tačiau aš nesuprantu, kodėl tokiais klausimais, kurie yra tarp valstybiniai, kuriais reikia bendradarbiavimo, pavyzdžiui, saugumo srityje, e, jūs es, jie yra euroskeptikai, o nacionalinių kompetencijų klausimais norime, norite ES lygmens teisės akto. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponia Goračia, galbūt reiktų nusipirkti pirkti termometrą ir pamatuoti, kuris iš mūsų čia e, labiau europietiškas, tačiau buvo labai įdomu išklausyti visus nuomonės užduotais klausimais. Pone Juto. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai su mūsų delegacija buvo koordinuojamas darbas, mes pateikėme pakeitimų. vadovaujantis užimtumo komiteto narių nuomonėmis, nes tai labai mums svarbus klausimas. Pasiūlėme pakeitimų, kuriuose raginama suderinti teisės aktus galiojančius šiems darbuotojams Mes norime teisės aktų dėl šių darbuotojų sveikatos apsaugos, suteikti jiems teisės į, į vaiko priežiūros atostogas, nes Italijoje tokie įstatymai galioja, tačiau kitose šalise e, šiuo klausimu įstatymuose yra spragų ir manau, kad Europai reikia imtis šiuo klausimu. Mes manome, kad tai yra Europė europinės kompetencijos rytis turime išplėtoti teisės, kur jų nėra ir kur, kurios rytise, kuriuose, pavyzdžiui, valstybės narės nenori suteikti tų teisų. Pateikėme pakeitimų ir teigiame, kad juose, kad, reikės, kad, kad reikia daugiau e, inspekcijų, patikrų, tikrinant, kaip tie darbuotojai dirba. Dažnai patys darbuotojai yra kaltinami dėl egzistuojančių trūkumų. Inspektoriai turėtų ne kaltinti tuos darbuotojus, bet juos ar jas apginti. Iš tikrųjų, tai susijęs su teisė į darbą. Ji turėtų būti reglamentuota ir reikėtų pakeisti. Reikėtų keisti mąstymą, požiūrį į inspekcijas. Mes taip pat pakeitėme patikime pakeitimų ir sakome, kad reikia e, sukurti tų darbuotojų profesinių kvalifikacijų sistemą. Dažnai e, tie darbuotojai rūpinasi pagyvenusiai žmonėmis arba vaikais, kuriems reikia ypatingos priežiūros ir e, tam tikro pasiruošimo, įgūdžių teikti tą priežiūrą. Tai dažnai e, prastai apmokamas darbas, ir tokį darbą turėtų e, atlikti įgūdžius turintis, reikalingus įgūdžius turintis žmonės, tačiau siūlomas labai žemas atlyginimas. Manau, kad turime suvokti štai, ką, kad tie darbų, kad, kad jeigu tenka rūpintis pažeidžiamais žmonėmis, tai yra sudėtinga ir reikėtų už tai mokėti tinkamą atlyginimą. Pateikėme pakeitimų, kurie e, siūlo, kuriuose kalbama apie tiesioginę slaugą namuose namuose. Galbūt tai būtų žmonės, kurie gyvena savarankiškai arba žmonės su negale ir galbūt jie nori nus, apsispręsti patys, ar jie nori, kad kažkas gyventų su jais namuose, ar, kažkas, ar kad kas nors pas juos ateidinėtų. asmuo su negale, asmeniui su negale reik, gali reikėti konkrečios slaugos ir turime jiems suteikti galimybę pasirinkti. Taigi tokie būtų pakeitimai. Ačiū. Muchas gracias. Eh, tiene la palabra la señora Reinke. Ačiū žodis, panai Lenkė. Uh, uh. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkui, ponė Kuneva. Mūsų frakcija sveikina šį pranešimą ir jo turinį ir norėčiau visų pirma pasakyti, pakalbėti apie tai, ar tai yra ES kompetencija ar ne, nes sveikata sveikata ir sveikatos sauga darbe, profesinė sveikatos sauga darbe yra ES kompetencija ir visada tai ginsiu, tai viena iš labai svarbių priemonių, kurias turime pasipriešinti konkurencijai sveikatos ir saugos pagrindų darbo vietoje. Ir jeigu esi tikras europietis, turėtum už tai kovoti, ponė Koratsa Bild. Dar vienas svarbus dalykas kalbant šią temą. Tai susiję ne tik su darbo teisė, tai susiję ir su daugybė pagrindinių teisių, darbuotojų pagrindinių teisų aspektų, kurie susiduria su įvairiausiais atvejais ir užtikrinti jų teisės, ypač kai kalbame apie kontrabandą žmonėmis. Ir būtent čia reikia teisėkuros iniciatyvų AS mas mastu. Buvo pasakyta daug gerų dalykų, bet aš norėčiau dar atkreipti dėmesį į vieną klausimą, kuris aktualus mano frakcijai, tai yra susijęs su žmonių kontrabanda ir nusikalstama veikla su kuria taip pat susidurėma, kai kalbame apie namų ūkio darbuotojus. Ir, pavyzdžiui, policininkai bei teisėjai turėtų geriau būti parengti ir geriau koordinuoti darbas su valstybėmis narėmis, kad būtų užtikrintos namų ūkio darbuotojų teisės. Ir pavyzdžiui, 11 A punkte mes mm, norėtume, kad palaikytumėte šį siūlymą šią linkme, nes tai užtikrintų didesnį apsaugą ir moterų, ir, ir visų tampančių kontrabandos žmonėmis aukų apsaugą. Pasakė la, la señora Correa. Ačiū, ponė Rinkė. Atrodo, kad ponė Kadavičia norėjo dar kartą pasisakyti. Ačiū. Šį kartą kalbu kaip, kaip Koraca Bild, ponė pirmininkė. Noriu kai ką patikslinti, kalbant apie subsidiarumą. Kai sakau, kad tai yra nacionalinės kompetencijos rytis, tai nereiškia, kad mums nerūpi e, namų ūkio darbuotojai. Namų ūkio darbuotojų klausimas yra tikrai labai svarbus. Tie žmonės neturėtų būti išnaudojami, jie turėtų dirbti oriai, kaip ir kiti darbuotojai. Tačiau ES neprivalo kompensuoti ten, kur, ES, kur valstybės narės prastai dirba. ES siekia sukurti pridėtinę vertę naudą visiems valstybėse. Kalbėsiu dabar itališkai, perėsiu į italų, nes noriu atsakyti kolegai Danielai. Europos Sąjunga nėra, egzistuoja ne tam, kad užkišinėtų skilės, jei valstybės narės netlieka savo pareigų, pavyzdžiui, nekovoja su e, namūkio darbuotojų išnaudojimu, moka jam žemus atlyginimus, neužtikrina jų socialinės apsaugos. Na, tai galbūt, to galbūt nėra Švedijoje, bet taip yra, man atrodo, gal Italijoje. Bet tu, tu, tas klausimas reikia spręsti nacionaliniais įstatymais. Teisė į darbą, darbo inspekcijas, vaiko priežiūros atostogos. Fakt, tai, kad tiems žmonėms mokama per mažai, tai šimtų procentų nacionalinės kompetencijos klausimai. Jie nėra, jie neturi tarpvalis, pridėtinės ar valstybinės vertės. Vienas aktualus klausimas šiuo aspektu - tai kontrabanda žmonėmis. Taip, sutinku ir atsakydama kolegijai noriu pasakyti, kad yra direktyva dėl uh, kontrabandos žmonėmis ir aš esu šešėlinė pranešėja dėl šios direktyvos, dėl kontrabandos direktyvos ir tikrai svarbu, kad yra dalyvę ES teisės aktai dėl e, kontrabandos, tas pats pasakytina yra apie migraciją. O pranešėjai norėčiau pasakyti, kad štai ką, netiesa, kad mums tenka vaidmuo renkti, e, teikti ES masto e, teisės aktus, kai nacionaliniu mastu kažko trūksta ar kažkas blogai. Mes turime teikti e, ES teisės aktų pasiūlymus, kuomet kažką geresnio, didesnio galime nuveikti. La palabra, la... Ačiū. Ir dabar šodis ponė Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė. E, na, Pirmiausia, aš noriu atsiprašyti, kad pavėlavau į pranešimą dėl namų ūkių darbuotojų ir slaugytojų E, e, pakeitimų svarstymo pradžią, bet kartu yra ir gera žinia, kad mes ką tik užimtumo ir socialinių reikalų komitete e, balsavom dėl nuomonės teikiamų šitam pranešimui ir iš tikrųjų mums pavyko pasiekti tikrai gerų kompromisų, kuriuos galėsime mes įkomponuoti ir į e, mūsų e, rengiamą, rengiamą pranešimą ir, ir, ir, ir todėl tikrai džiaugiuosi, kad mes gerai padirbėjom užimtumo komitete ir galėsim tęsti darbą ir šitam komitete. Aš iš tikrųjų dėkoju e, pranešėjai Kunevai, manau, kad mes rengdami iš pateiktų pasiūlymų galėsim padaryti tinkamus kompromisinius pakeitimus ir aš žinau, kad jau kalbėdama pranešėja irgi apžvelgiu ir tuos pakeitimus, kuriuos, e, kuriuos teikiau aš kaip e, šešėlinį pranešėją ir kartu e, su kolegom iš mūsų SND grupės. Taigi daugiau nesiplėsdama, aš tik galiu pasakyti, kad tikiuosi, kad mes dirbsim tikrai glaudžiai visi kartu tam, kad turėtumėm tinkamą pranešimą šitoje srityje. Ačiū. Muchas gracias y ya para finalizar el debate. Las... Labai ačiū ir dabar diskusijos pabaigai vėl sutiksiu žodį poniai Kunėlai. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Τα έχω... Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū visiems už pastabas. Taip, tikrai dirbsime glaudžiau, jau ir turėjome tokią galimybę, tiesą pasakius, dirbome e, tikrai intensyviai su šešėliniais pranešėjais ir turėjome tam ne vieną galimybę. Dabar dėl teisėkuros iniciatyvų. Taip, tikrai e, turime teisę parodyti kažkokią tai kryptį ir užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi tų iniciatyvų susijusių su geresnė apsauga. Mes tikrai nebandome e, kažkaip įtakoti nacionalinių teisės aktų, aktų, tai yra tiesiog tam tikri pasiūlymai e, ir tarsi e, tam tikras identifikavimas šių problemų egzistuojančių sektoriuje. Tad ačiū labai kolegos. Ačiū už jūsų pastabas. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Blinkevičiūtei. Džiugu išgirsti tokias geras žinias e, dėl balsavimo MPL komitete. Džiaugiuosi, kad e, judama tokia puikia kryptimi. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. E, manau, kad turbūt dauguma naudojasi namūkio darbuotojų ir slaugytojų paslaugomis ir labai svarbu, kad pagerintume jų gyvenimo, darbo sąlygas. Manau, kad jie tikrai nusipelno galimybės e, tinkamai e, dirbti ir dirbti normales darbo valandas ir geromis darbo sąlygomis. Ačiū. Eh, Labai ačiū poniai Kunevai. Na, o po šio apsikeitimo nuomonėmis vasario 17 dieną e, bus svarstomas pranešimas, o vasario 18 bus. Ai, atsiprašome, man irgi pasirodė keista, gal kažką netaskaitau, sako pirmininkė. Atsiprašau, pasitaiso pirmininkė, bus balsuojama sausio 28 dieną ir turėsime laiko dar kartą apsikeisti nuomonėmis. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra uh, Skurdas, lyčių perspektyva, pranešėja yra ponė Arena ir dabar suteiksiu žodį jai, kad galėtų pristatyti šią temą. Ačiū. Ačiū ir ačiū. Kalbėsiu labai trumpai. Aš e, bendradamas su šešėliniais pranešėjais perdaviau jau, parengiau darbinį dokumentą. Norėčiau pasakyti, kad mes kad noriu, kad bendrai renktume dokumentą, kad turėtume laiko renkti drauge. Kaip ir minėjote, mes dar turime laiko ir patį pranešimą reikės pristatyti sausio mėnesį, o balsuosime balandžio mėnesį, taigi reiškia, kad mūsų, mes turime dar nemažai laiko ir savo darbe, pran, rengiant pranešimą, kalbėjau apie keletą dalykų. Visų pirma, e, kliūtis, kas apsprendžia skurdą ir akcentavau tai, kad 2020 strategija, strategija vienas iš tikslų sumažinti skurdą Europoje bendrai, ne tik. Ir taip pat akcentuoju, kad praėjus kriziai priešingai nei tikėjomės, lyčių e, aspektas skurdės ypač paštrėjo. Priešingai nei mes tikėjomės, todėl reikia apibriešties ir aiškintis, kodėl moteris labiau kenčia nuo skurdo. Apibrieštis. E, skurdas e, yra ne tik e, išteklių neturėjimas, tai taip pat yra ir pavyzdžiui, jeigu ne, ne, galimybių naudotis kultūrinėmis gerybėmis nebuvimas, visa tai taip pat yra skurdo apibrieštis. Norėjau akcentuoti įvairius aspektus, kurie apsprendžia skurdą pavyzdžiui, e, vyrų ir moterų atlyginimų skirtumai. Taip, čia yra sunkumų. Yra ir taip vadinamų skurdžių sektorių, taip vadinamų moteriškų darbo sektorių. Kalbėjome, pavyzdžiui, apie namų ūkio darbuotojas, e, darbuotojus, kur, kur skurdo lyg, lygis yra tikrai aukštas. Šiandien ryte kalbėjome apie naujo tipo šeimas, E, ir jeigu nesižvelgsime į, į, į įvairius šeimų modelius, taip pat iš skurdo rizika didesnė, e, mo, moteris, skurstančios moteris pensininkės, amžiaus veiksnys, visa tai susiję su skurdu. Trečioje savo pranešimo dalyje aš kalbu apie galimus sprendimus, e, kalbu apie tris, trijų rūšių sprendimus. Visų pirma, pasitelkiant teisėkuros priemonės, aktyvuojant teisėkuros priemonės, reikia pažiūrėti, kokie teisės aktai veikia, funkcionuoja ir kurie ne, ir kokius e, tų teisėkuros instrumentų pakeitimus galėtume pasiūlyti. Toliau biudžetinės priemonės, kaip geriau padėti, pagelbėti kovoje su skurdu, pasitelkiant biudžetinės priemonės Europos mastu, arba kaip, kaip jas geriau gyvendinti Galiausiai trečioji sritis tai pažangiosios praktikos pavyzdžių mainai, pavyzdžiui, mokesčių klausimai. Sutinku su ponia Koracija Bild, kad čia egzistuoja ir nacionalinės kompetencijos, pavyzdžiui, mokesčių srityje. Tačiau kalbant apie tai, kai kurie praktiniai veiksniai apsprendžia, kodėl moteris labiau skursta ir, ir siūlau domėtis, kas apsprendžia skurdą, moterų skurdą ir kas padeda moteriams išbristi iš skurdo įvairiose valstybėse narėse. Taigi bendrais bruožais būtų tiek e, šios temos aptartos pranešime ir e, pasidalinau šiuo dokumentu su e, šešėliniais pranešėjais ir jau laukiame šešėlinių pranešėjų reakcijos. Ir na, galime pradėti priminėti dokumentą, kuris tikiuosi bus kompromisinis dokumentas, kuriam pritarsime visi. Ačiū. Muchas gracias, señora Arena. Ahora comenzamos. Ačiū, ponė Arenai. Dabar pradėsime pasisakymus, ponė Sukas. Šuica, Dubravka Šuica. Mhm. Budući da sam e, ovdje, ću biti izvjestiteljica u Sjeni i želim zahvaliti gospođi Areni na ovom e, radnom dokumentu kojeg sam. E, Norėčiau padėkoti poniai Arenai už jos darbą ir noriu pas... Na, kaip jau minėta, mes tikrai dar turime nemažai laiko šio dokumento svarstymui. Mūsų pasarbiausias tikslas sumažinti skurdą ir išsikeltų tikslų nepavyko pasiekti dėl ekonominės situacijos, dėl krizės, nepavyko sušvelninti šios padėties ir turiu klausimą kalbant apie šį dokumentą, kodėl būtent moteris labiau nukenčia dėl, dėl skurdo ir kaip moter, padėti moteriams išbristi šios situacijos. Tai žinoma susiję ne tik su materialinėmis gerybėmis ir su prieiga prie tam tikrų paslaugų. Jeigu norime, jeigu norime apie tai kalbėti, kad, e, kad reikia pasakyti, kad tai aktualu ir E, išsivyščiusiose ir neišsivyščiusiose šalise moterų ir vyrų atlyginimo skirtumas yra dar vienas dalykas. Apie tai kalbėjo ponia Arena. Subsidiarumo klausimas, dar vienas svarbus klausimas. Kokius sprendimus priima valstybės narės ir kokius sprendimus priimame mes čia? Uh, Visus tos klausimus reikia akcentuoti tam, kad įvertintume padėti visose valstybėse narėse. Yra svarstymų ir kitose komitetuose, kaip pavyzdžiui spręsti šį klausimą, užtikrinant didesnę sanglaudą kaip ten bebūtų, aš ypač sveikinu siūlymą keistis pažangiosios praktikos pavyzdžiai. Tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti ir tikiuosi, kad mums pavyks patvirtinti bendrą požiūrį į šį dokumentą tam, kad, kad, kad kovotume sėkmingai su moterų skrudu, kad, kad jį įveiktume. Ačiū. Tiene la palabra la señora Vinienza. Ačiū labai. Dabar žodis ponė Pinienskai. Ačiū labai. Ačiū ponė pirmininkė. Ponės ir ponai. Neabejotinai moteris labiau nukenčia nuo skurdo. Ir tai, kad mamos vaidmuo yra toks svarbus, dažniausiai reiškia, kad ji netenka galimybės gauti didesnių pajamų, nes pasiaukoja šeiminiam gyvenimui ir taip e, neusidirba pakankamos pensijos. Be to daugėja ir skirybų, ir vienišų mamų e, su vaikais padėtis tampa įtin sudėtinga. Pritariu pranešėjai, kad reikėtų imtis veiksmų Ir reikėtų sutrumpinti tą, sumažinti, atsiprašau, tą atotrukį tarp atlyginimų mokamų vyrams ir moterims, taip pat reikėtų sudaryti geresnės galimybės derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Na, o kalbant apie atlyginimą, nėra jokių priežasčių, kodėl e, turėtų būti skirtingai mokama už tokio pat e, tipo darbą. Tačiau realybėje tai egzistuoja ir manau, kad mes neturėtume turėti iliuzijų, kad šis e, skirtumas visiškai išnieks. Būtent dėl tos priežasties mums reikėtų kalbėti apie to atotrukio mažinimą, tačiau nepanaikinimą. Tai sudėtinga bus padaryti. Jeigu imsime sėkmingų veiksmų, kad būtų sumažintas tas atotrukis, manau, kad anksčiau ar vėliau tikrai sulauksime sėkmės. Ir, kaip ir minėjo pranešėjai, tie skirtumai E, tarp lyčių kalbant apie atlyginimus gali būti susijęs su tuo, kad vyrai paprastai užima labiau vadovaujančias pozicijas, ypač verslo srityje. Priešingai, nei RK frakcija nenorėtume numatyti tų teisiškai saistančių kvotų. Tikrai ne todėl, kad manome, kad moteris yra um, prastesnės, o tiesiog todėl, kad jų socialinis vaidmuo yra skirtingas. Kaip jau minėjau, tiesiog jos yra būtinos uh, E, kaip motinos, kaip mamos šeimos gyvenime, tas jų vaidmuo yra itin svarbus. Taip pat reikėtų pabrėžti moterų e, kaip motinų vaidmens svarbą mūsų visuomenėje. Mes tikrai palaikysime visas, visus veiksmus ir pastangas, e, kurios bus nukreiptos į asmeninio ir profesinio gyvenimo suderinimą, ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausviros siekimą. Kalbant apie grįžimą į darbo rinką, na visi suprantame, kad tai yra svarbu. Ir tie klausimai tikrai nekelia jokių abejonių. Tačiau mes taip pat turėtume atsižvelgti ir į pensijas, į pensijų klausimą. Tos moteris, kurios e, apleidžia savo profesinį gyvenimą ir pasiaukoja e, vaikų auklėjimui ir jų mokymui, tikrai e, atlieka svarbę veiklą. Tačiau įsivaizduokime tas moteris, kurios rūpinasi vaikais darželiuose ar pradinėse mokyklose, jos auklėje. E, mokslina, jos gauna už tai atlyginimą, o to tarpo moteris tą patį darbą atliekančios namuose dėja negauna jokio atlyginimo. Ir manau, kad reikėtų suderinti šios dalykus, turiuomenyje tiek ir pajamas gaunamas, ir mokestinius aspektus. Na ir turiu dar trejata klausimo, gerbiamai pranešėjai. Norėčiau paklausti, ką jūs turite omenyje, kalbėdama apie e, e, namų ūkio narių teisės ir mokestinės teisės? Ar tai reiškia, kad mokesčiai turėtų proratą metodu būti padalinami, kalbant apie gaunamas pajamas ir namų ūkio narių skaičių? Taip pat norėčiau paklausti, kaip mes galėtume užtikrinti vienodą vyrų indėlį ir naštos pasidalinimą, turint omenyje namų ūkio darbus. Ačiū labai, pana Sebastija, prašau. Ačiū pirmininkė. E, na, mano pavardė jums užtekti lengviau. Žinoma, visi dėkojame poniai Arenai už pateiktą darbinį dokumentą, nes tai yra pirmas žingsnis, kad galėtume labiau išsitra, įsitraukti į pakeitimų rengimą ir į darbą ties galutiniu pranešimu. Taigi, to, toks dokumentas mums padeda iš anksto įsigilinti į temą ir tai labai svarbu. Kitas dalykas, tas nematomas moterų skurdas, paslėptas moterų skurdas, jis dažnai slepiasi už to bendro skurdo. Ir kaip sakoma pranešime, iš tikrųjų tarp elgetų, tarp benamių nedaug yra moterų. Tai nereiškia, kad yra mažiau moterų, kurios gyvena skurde. Tiesiog jos nėra taip matomos, tas skurdas nėra toks akivaizdus. Be to dažniausiai našta dėl rūpeščio šeima tenka moteriams. Be to ir pagyvenusių moterų pensijos yra mažesnės negu vyrų. Dar vienas svarbus aspektas yra vienišos motinos ir vienišos še vie, šeimos, kuriuose yra tik vienas iš tėvų. 85 procentai tokių šeimų e, sudaro moteris su vaikais. Anksčiau naudojamas Ispanijoje buvo e, vienišas tėvas, vienišas mama, vieniša mama. Dabar jau nebenaudojamas e, šis terminas, tačiau labai dažnai tai yra tikrai vienišos mamos, mamos, kurios yra vienos su savo vaikais, nes e, vieniši tėvai sudaro mažumą. Ir manau, kad e, tai labai svarbus klausimas, jį reikėtų toliau išplėtoti. Ir e, par, pranešėja kalbėjo apie tai, kad ji yra nusivylusi parlamentu dėl to, kad ir, ir tuo, kad buvo atsimta direktyva dėl vaiko priežiūros atostogų. E, tačiau galbūt galėtume išnaudoti šią progą ir parengti tam tikras iniciatyvas susijusias su prie, vaikų priežiūra ir taip pat su vienišomis, vienišų mamų šeimomis. Na, jau tai minima dokumente, tačiau manau, kad reikėtų labiau išriškinti šį aspektą. Bet to socialinė parama e, yra labai svarbi, nes pavyzdžiui, darželių uždarimas, e, vaiko priežiūros institucijų uždarimas dažniausiai smarkiau smogia moteriams negu kad vyrams, nes moteris privalo derinti vaikų priežiūrą ir savo darbinius įsipareigojimus. Taip pat reikėtų atsižvelgti į ryšių aspektą ir ES e, bendradarbiavimo politikoje. E, ne tik tai kalbėti apie vidinę politiką, bet taip pat ir prisidėti įtraukiant šį aspektą į išorės politikos matmenį. E, labai dažnai teikiama šalims yra vystimosi parama ir tai gali padėti sumažinti ne tik skurdą apskritai, bet ir moterų skurdą besivystančiose šalyse. Ir galiausiai norėtume, kad aiškiai pranešime būtų paminėtas ir teisingumas e, klimato kaitos akivaizdoje. Jau kalbėjome, kad e, kad jungtinių tautų duomenimis e, klimato kaita smarkiau smogia moteriams negu vyrams. Taigi reikia taip pat e, pagalvoti apie kovą su klimato kaita, kad galėtume išvengti migracijos, skurdo ir dar didesnės neligybės tarp vyrų ir moterų. Na, tai dar, dar vienas klausimas. Dar vienas klausimas tai yra atlyginimai, tai labai daug polemikos kelintis klausimas ir mes norime, kad būtų užtikrintas vienodas atlyginimas vyrams ir moteriams. Galiausiai dėkoju pranešėjai, kad jau dabar pateikė darbinį dokumentą, kurio pagrindu galime toliau tęsti darbą ir tikiuosi, kad parengsime labai gerą pranešimą. Labai ačiū. Pone Bjork. Labai ačiū. Pirmiausia, norėjau padėkoti pranešėjai už darbinį dokumentą. Šis dokumentas mums labai naudingas, nes dabar galime susidaryti bendrą vaizdą apie pagrindinius aspektus, kuriuos norime išryškinti. Ir tikrai Yra probleminių aspektų, yra aspektų, kurie dar labiau didina moterų skurdą ir yra tam tikrų itin pažeidžiamų grupių. Tai yra šeimos, kuriuose yra tik vienas iš tėvų, e, marginalizuotos šeimos, ir mums reikia priemonių padančių kovoti su šiomis problemomis. Manau, kad e, vaikų priežiūra labai svarbu, e, lygus atlyginimai yra labai svarbus, daugiau lankstumo darbe reikia. Ir žinoma, reikia keistis geriausiamis praktikomis e, tarp valstybių narių. Bet nekyla jokių abejonių, kad moteris kokios amžiaus bebūtų, turi būti nepriklausomos finansiškai, jos turi būti savo likimo kalvėmis. Ir mes to ir siekime užtikrinti Švedijoje. Bet e, mes ilgai dirbome, jau šeštajame dešimtmetyje mes e, sukūrėme atitinkamas priemonės ir dėl to mūsų šalies situacija yra geresnė. Taigi labai ačiū už pranešimą ir žinoma, galite tikėtis didesnį mūsų indėlę vėliau. Ačiū ponia Borg, Bjork, ponia Barbara Antigua. Labai ačiū. Noriu atsiprašyti, kad pavėlavau. Turėjau numačiusi kitų darbų ir mm, tikėjausi, kad visgi man pavyks spėti išklausyti ir pačios pranešėjos. Tačiau yra kaip yra ir dėkoju pranešėjai iš parengtą darbinį dokumentą. Manau, kad reikia pasistengti, kad šis dokumentas taptų nuseklus ir nusekliai at, dėrėtų su kitomis iniciatyvomis, kurias esame teikę šiame parlamente ir šiame komitete. Taigi manau, kad reikėtų labiau pabrėžti bent du aspektus. Pirmiausia, mokymus ir profesinį lavinimą. Nes tai, kad moterų skurdo ligmuo yra didesnis, susiję ir su tuo, kad moteris yra mažiau išsilavinusios. Tačiau dėja, net ir mo, gerą išsilavinimą turinčios moteris visgi linksta rinktis uh, su socialinė rūpyba susijusias profesijas ir ten bedarbių skaičius yra didesnis. Taigi reikėtų skirti daugiau dėmesio profesiniam lavinimui, kad moteris galėtų e, užimti administracinius postus, taip pat, kad e, daugiau moterų dirbtų mokslo ir informacinių technologijų srityse, nes ten yra e, didžiausias darbuotojų poreikis. Labai dažnai profesinis mokymas yra glaudžiai susijęs su e, įmonių poreikiais, tačiau moteris nepankama nepakankamai dalyvauja profesinėme mokyme. Taigi reikėtų pradėti nuo profesinio mokymo, užimtumo ir taip pat nuo mokslų ir technologijų, suteiksinčių moteriams daugiau galimybių. Be to, e, labai dažnai yra ryšys tarp skurdo ir smurto prieš moteris. Tačiau tai ne visada yra tiesa, mes labai dažnai žinome, kad išsilavinusios moteris aukštus postus užimančioms moteris taip pat yra pažeidžiamos, jos išgyvena smurtą. Ir e, skurdas ne visuomet yra susijęs su smurtu prieš moteris. O trečias dalykas - priemonės ir įrankiai padėsintys moteriams išbresti, išbristi iš skurdo. Tai visų pirma turėtų būti kažkoks pajamų užtikrinimas. Taigi reikia užtikrinti minimalias pajamas ES lygių. Kodėl? Todėl, kad panašios priemonės turėjo gerų rezultatų tam tikrose regionuose, pavyzdžiui, Baskų krašte e, ekonominės krizės metu, 80-metyje, kai buvo didžiausias e, nedarbo lygis, Mes užtikriname minimales pajamas žmonėms e, ir po 25 metų visuomenė buvo kur kas e, tolygesnė, pajamų lygis buvo geresnėje pusiausvyrėje. Ir tiesą sakant, žmonės nori dirbti, darbas užtikrina orų gyvenimą, tačiau reikia ir priemonių padenčių kovoti su nedarbu, padenčių kovoti su skurdu ir tai yra priemonės žengiančios toliau negu šiame dokumente numatyti pasiūlymai. Taip pat reikia atsižvelgti ir į neįgalias moteris, nes e, jos e, patiria didesnę skurdo riziką, nes dažnai neįgalios moteris turi ir vaikų. Ir reikia atsižvelgti ir į kitas iniciatyvas, kurias teikia parlamentas ir žinoma papildyti darbinį dokumentą iniciatyvas. Ačiū. O dabar žodis poniai Irenai. Ačiū. Noriu padėkoti visiems už idėjas pateiktas. Aš pasižymėjau įvairiausius pasiūlymus ir jie tikrai papildys rengiamą dar, darbinį dokumentą. Uždu, buvo užduota ir konkretesnių klaus, klausimų. Pavyzdžiui, individualios teisės mokesčių srityje. Kalbant apie mokesčių sistemas, jeigu, e, pavyzdžiui, kalbame apie namų ūkį, tai dažnai e, ta, ta finansinė situacija yra labai finansiškai nenaudinga moteriai ir todėl reikėtų atskirti moterų ir vyrų atlyginimus, pavyzdžiui, sutekinių atlyginimus, kad nebūtų skaičiuojamas bendrai pajamos šeimos, bet atskirai jūsų ir jūsų sutoktinio paramos, šau, pajamos. Aš pritarius šiam siūlymu individualizuoti teisės, ypač mokamų mokesčių klausimų, kad aš būčiau, figuruočiau atskirai kaip, kaip moteris šalia savo sutoktinio. Taigi tai svarbu, kalbant apie skurdą, kalbant apie visą kitą, buvo išsakyta daug idėjų. Ir reikia nepamiršti ir kitų rengiamų pranešimų. Aš žinau, kad yra kai, kurios, kai kuriais atvejais ypač dideli skaičiai e, skurstančių moterų. Pavyzdžiui, moteris ūkininkės, moteris dirbusios žemės ūkija, kai kur Europos regionuose atsiduria ypač svetingoje situacijoje, jos ypač skursta. Reikėtų daug ką pridurti, žinome, kad Taigi pranešime bus apibendrintos visos šios idėjos, kiek įmanoma, e, našiau bandysiu jas visas įtraukti. Gracias, e, senjora Arena, todavía. Labai ačiū, ponia Arena. Kol kas dar mm, galutinis tvarkarištis yra neaiškus, tačiau, kaip jūs gerai žinote, e, pirmiausia, apsvarstysime pranešimą pirmą kartą, o paskui pažiūrėsime, koks bus galutinis tvarkaraštis. O dabar mane trumpam pakeis ponė Verdė. Sí, sí, perfecto. 15 minutos 20. Okay, vale, vale.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 much. Um, sorry for the delay while we... Ačiū labai, atleiskite, kad šiek tiek sugaišome. Na ir pereikime prie kito darbo tvarkius punkto, tai yra vedybų paštų agentūrų verslas. Šių agentūrų verslas Europoje yra teisėtas ir tai yra augantis rytis, tačiau trūksta reguliavimo, šioje srityje, nors, kaip jau minėjau, tas sritis yra legali ir yra įrodymų, kad tokio pobūdžio veikla e, e, padaro moteris pažydžiamesnėmis, nes jos gali nukentėti nuo išnaudojimo, smurto ir taip toliau. Kartu su Marija Hannibal ir Marija Rina pateikėme e, klausimą šių metų kovą dėl tokių vedybinio agentūrų veiklos. Ir parlamente vyko kaip tik renginys, tačiau dėja komisijai prireikė labai daug laiko atsakyti į mūsų pateiktą klausimą. Tik spalio mėnesį gavome atsakymą į klausimą, kurį pateikėme kovo mėnesį, tačiau ir į ne visus klausimus buvo atsakyta, todėl paprašėme komisijos atsiųsti savo atstovus į mūsų FEM komiteto susitikimą, padiskutuoti šiais klausimais. Ir dabar Norėčiau pasveikinti ponę Aną Ekstekt. Ji yra iš ES kovos su žmonių priekyba koordinatoriaus biuro. Ačiū labai už tai, kad atvykote. Pirmiausia, suteiksime žodį mums, jums, o po to organizuosime diskusijas. Ačiū, kaip ir minėjote, čia dalyvauju ES kovos su žmonių koordinavimu koordinatoriaus vardu. Norėčiau uh, atsiprašyti už kolegą, kuris negalėjo dalyvauti. Na ir ES direktyva su žmonių prieky, kovos su žmonių priekyba direktyva yra naujas teisės aktas, ambicingas teisės aktas. Ten daug kalbama apie žmogaus teisės ir daugiausia dėmesio teisės akte skiriama aukoms, vaikams ir e, tai, tai tam smurtui pagrįstam litimi. Na ir Šiandieną kalbame apie aukas, priverstinių vedybų e, paštų aukas ir smurto namuose aukas. Tai be abejo yra susiję ir su lyčių neligybė ir ją skatina. Na ir e, kalbant apie tą aukų direktyvą, ten yra kalbama, kalbama apie įvairios pabudžio nusikaltimus ir e, taip pat nuo smurto kenčiančias aukas jų teisės. Yra numatyta specializuota parama ir pagalba nuo bauginimo ir Taip pat Europos apsaugos orderis numato galimybę apsaugoti tokias aukas, norinčias keliauti kitą ES šalį. Ir kalbant apie vedybų paštų nuotakas, Galima jų atveju taikyti įvairiausius e, teisės aktus, tačiau svarbiausia, kad jos būtų apsaugotos. Kalbant apie e, sąryšį su prekyba žmonėmis, ne visos vedybų paštų nuotakos yra prekyba žmonėmis aukos, tačiau jeigu taip nutiktų, būtų taikoma prekybos e, su žmonėmis direktyva ir Taip pat buvo parinkti Eurostato statistiniai duomenys, kurie rodo, kad moteris ir mergaitės be abejo yra parduodamos e, priverstinėms vedyboms, taip pat ir m, mm, neteisėtoms vedyboms. Ir kalbant apie e, santokas iš įskaičiavimo ir tas neteisėtas santokas, tai yra dvi skirtingos savokos. Na ir komisija finansavo projektus susijusius su kova su žmonių prekybą tiek ir priverstinių vedybų atveju, tiek ir fiktyvių santokų atveju. Labai svarbu sugebėti nustatyti tokias um, aukas ir e, bendra, bendrauti su konsuliniais pareigūnais, pasienio pareigūnais, vykdyti prevenciją. Ir e, tai reikėtų pradėti daryti jau vizų paraiškų pateikimo etapo pradžioje. Ir kalbant apie e, paštu užsakomas E, nuotakas, e, tai taip pat yra susijęs su ta platesnė prevencinė veikla. Ir komisija taip pat e, paskelbė nuomonę dėl prevencinės veiklos prekybo žmonėje srityje. Labai svarbu užtikrinti, kad jautrios pažeidžiamos grupės būtų apsaugotos nuo prekybo žmonėmis. Diskusijos taip pat yra susijusios su fiktyviomis santokomis ir taip pat su prekyba žmonėmis Čia neretai būna tam tikro e, e, e, koncepcinio netikslumo. Neretai tos fiktyvios santokos yra painiojamos su santokomis iš išskaičiavimo. Neretai trūksta ir teisės aktų valstybėse narėse dėl fiktyvių santokų. Taip, taip pat be abejo siejasi ir su priekyba žmonėmis, tad tikrai kyla daug iššūkių. Kalbant apie fiktyves santokas ir jų sąryšį su prekyba žmonėmis ir taip pat aukų išnaudojimu, neretai tokios aukos yra surandamos internete, įdedant skelbimus ar per kitus išnaudojimus asmenis. E, dažniausiai ES e, pilietės e, yra parduodamos, kad susituoktų su trečiųjų šalių piliečiais, jog jie gautų ES E, nuolatinį leidimą gyventi. Ir dažniausiai vyksta toks judėjimas ES, tarp ES valstybių narių, tad organizuoto nusikalstamumo grupės intensyviai veikia šioje srityje ir padeda tiems trečiųjų šalių piliečiams tokiu būdu gauti leidimus gyventi ES. Pirmininkaujant Latvijai ES tarybai buvo kalbėta apie tas problemas ir Tikrai buvo išsakyta daug, e, daug klausimų dėl moterų išnaudojimo, fiktyvių santokų atveju. Taip pat Teisingumo direktoratas paskelbė vadovą apie santokas iš išskaičiavimo. Ten kalbama apie tai, kaip reikia kovoti su šia problema. Kalbant apie nuotakas užsakomas paštu, taip jos gali tapti prikybos žmonėmis aukomis ir 13 metais komisija per kovos su prekyba žmonėmis dieną daug dėmesio skyrė interneto svarbai, e, verbuojant tokias aukas. Kitais metais bus parengtos rekomendacijos, e, kaip, e, kokiu tolesnių žingsnių reikėtų imtis ir kaip internetą panaudoti kaip prevencinę priemonę, o ne kaip aukų verbavimo priemonę. Be to, šiuo metu kartu su Eurofund Dublinė yra vykdomas tyrimas, E, ir ten kalbama apie įdarbinimo agentūrų vaidmenį. Na ir čia dažniausiai be abejo tai yra susiję su darbinio išnaudojimo atvejais, tačiau toje palyginamoje analizėje komisija taip pat kalba ir apie tai, jog reikėtų parengti gerosios praktikos gydą ir kaip reikėtų reguliuoti ir prižiūrėti tokias įdarbinimo agentūras. Na be abejo, Pagrindinė problema yra žmonių e, priekyba ir priesinis darbas, tačiau vien tuo nėra apsiribojama. Na ir turbūt nereikia net pabrėžti, kaip svarbu kalbėti yra apie e, paklausą bei gaunamą pelną. Ir komisija puikiai suvokia, kad kalbant apie priekybą žmonėmis, reikia e, nepamiršti to didžiulio gaunamo pelno ir tos paklausos, kuri skatina imtis tokios veiklos. Ir tai taip pat be abejo yra susiję ir su diskusijomis dėl paštų užsakomų nuotakų. Ir norėčiau paminėti keletą rengiamo ataskaitų susijusių su lyčių aspektais prekyboje žmonėmis. Metų pabaigoje, kitų metų pradžioje komisija parengs pranešimą dėl lyčių aspekto prekyboje žmonėmis. Taip pat bus pristatytas E, pristatyta pirmoji ataskaita dėl pažangos, kuri buvo pasiekta kovoje su priekyba žmonėmis ir su tuo, kaip įgyvendinama susijusi direktyva valstybėse narėse. Taip pat bus parengtas pranešimas apie e, priekybo žmonėmis kriminalizavimą ir e, apie, apie tai, kaip valstybėse narėse yra į tai žiūrima. Ir nebejotinai laukiame ir parlamento įgyvendinimo ataskaitos dėl kovos su priekybo žmonėmis direktyvos Na ir kalbant apie specialią strategiją po 16 metų, kuri skirta kovai su prekyba žmonėmis, ji yra rengiama ir mes laukiame visų jūsų indėlio, pastabų. Taip pat bus vykdomos ir konsultacijos su valstybėmis narėmis ir spręsime, ką reikėtų įtraukti į tą strategiją po 2016 metų. Ačiū. Thank you. Um... Ačiū. Mm, suteiksiu galimybę dabar e, pasisakyti, bet visų pirma, ponė Rena, žodis jums. Ačiū. Noriu padėkoti už visą sutiktą informaciją. Ir, ir e, žmonių kontrabandos direktyva yra tikrai e, svarbi priemonė ir turime užtikrinti, kad jį tinkamai veiktų. Buvo užduotas, tuo metu buvo užduodamas klausimas, kuris dabar jau uh, plačiai girdisi Europoje, e, kalbant apie priverstinių santuokų sritį, kad egzistuoja vedybų, apie tai, kad egzistuoja vedybų agentūros ir reikia išsiaiškinti, kokiamis priemonėmis, kokias priemonės pasitelkus galime pasipriešinti tokiai praktikai, nes tai yra neteisėta. Taigi, kaip Europos mastu mastu galėtume reaguoti ir viena vertus suteikti tikslesnį informaciją moteriams ir merginams apie teisės, kurias jos turi, ir kita vertus, kaip konkrečiai galėtume reaguoti, mm, veikti prieš tas agentūras, vedybo agentūras. E, kalbu apie tai ne, dėl to, kad nėra užimtumo E, taisyklių šiuo klausimu, nes tai yra tarsi įdarbinimo agentūros. Ir teisė čia taip pat gali suvaidinti savo vaidmenį. Gal galime pasiekti, kad vedybų agentūros, na, tarkim tos, kurios tinkamai veikia e, teisė, tai dirba, gali dirbti, o tos, kurios užsima e, apgaulinga veikla, nus, vykdo nusikalstamą veiklą, žmonių kontrabandą. Tokios turėtų būti uždraustos Europos teritorijoje ir už tai turėtų būti numatytos sankcijos. Manau, kad vienas iš, tai būtų vienas iš mūsų rengiamo dokumento tikslų, bet tikriausiai ir kiti kolegos kalbės. Ačiū. Thank you. Um, I just want to... Ačiū. Noriu taip pat kai ką pridurti prieš suteikdama žodį kitiems kalbėtojams. Jūs akcentavote neteisėtumo aspektą, tačiau e, vedybų paštu, santokos paštu nėra nelegalus dalykas. E, e, egzistuoja daugybė tokių atvejų, kuomet e, šiai santokos sukūriamos paštu, nuotaka atsivežama, tačiau daugybė, yra daugybė atvejų, kuomet santokos ir nenusiseka. Todėl mums aktualiausia, kai, kai, kokiais situacijoje atsiduria tos moteris nuotakos, e, migrantės atvykstančios į ES kaip būsimos nuotakos, nes atsidūrusios tokia situacijoje, jos nežino, kokias teisės jos turi ir ką ES joms gali pasiūlyti. Mes kalbame ne apie efektyves vedybas ar priverstinę, priverstinę santuokas, kurios ir taip yra neteisėtos ir, ir apie tai kalbama kovos su žmonių kontrabanda teisės aktuose ir rengiame e, tos direktyvos įgyvendinimo ataskaita, ten apie tai kalbama. Tačiau aš pasigėdu jūsų pasisakymę aiškios apibriešties apie tai, kaip mes reglamentuojame tą vedybių paštu, nuotakų paštu e, sritį. E, ir atvyksta moteris, kurios yra labai pažydžiamos. Ryšys užsimesga paštu arba kitaip ir jos atvyksta čia. Ir jų situacija, jų statusas ES nėra reglamentuotas. Mane šiek tiek stumiai nevelti viskas. Jūs sakėte, kad bus rengiama apžvalga. Taip, tai tikrai bus labai svarbus tyrimas. Ir aš suprantu, kad yra sąsajų su neteisėta kontrabandininkų veikla, taip pat yra ir fiktyvių santuokų, bet pažvelkite ir sėkmingus atvejus, visus susijusius su šios sėkmės aspektus. Ir tuo, tuomet suvoksite, kad tai šiek tiek kas kita nei fiktyvios santokos ir, ir vien tik tai priverstinės santokos. Toliau ponia Barandika. Katerina. Bueno, si... Ačiū, Katerina. Aš irgi norėjau kalbėti apie tą skirtumą, kas gyvyksta su, pavyzdžiui, internetinėmis vedybų agentūromis. Ne visos jos dirba nelegaliai, tačiau reikia ES lygio standartų ir būtina pabandyti tokius standartus nustatyti, o čia vėlgi atsiliekame nuo realybės. Jeigu e, kažkada, kaip ES institucijos, galėtume užbėgti įvykiams už akių, būtų labai gerai, tačiau tą padarysim. Na, o dabar grįžtant prie agentūrų, dirbančių su žmonėmis, e, e, galimai sudarančių fiktyves santokas, Norėčiau užduoti klausimą. E, kiek gerai įgyvendama įgyvendinama direktyva 28 valstybėse narėse. Nes kartais susidaro įspūdis, kad leidžiami teisės aktai, o paskui tų teisės aktų nesilaikoma arba laikomasi tik iš dalies. Taigi visų pirma turėtume įvertinti, kaip laikomasi teisės aktų, kontroliuoti ir stebėti atitikti. Nes jeigu mes norime išspręsti šią problemą, o tai yra sudėtinga problema, turime visų pirma užtikrinti, kad laikomasi teisės akto. Visų pirma, direktyvoje kovojama su prekyba žmonėmis. Ir jeigu norime iš tikrųjų nuoširdžiai kovoti su tokiu barbarišku reiškiniu, reikia užtikrinti, kad valstybės narės dalintųsi turimą informaciją, kad dalymasis informacija būtų privalomas. Nes labai dažnai asmenys, kurie tampa prekybo žmonėmis aukomis, didžioji dalis tų žmonių yra moteris, keliauja iš vienos šalies į kitą ir, sakykime, dirba viešnamėse trumpą laiką ir taip yra sunkiau susekti prekybo žmonėmis atvejus ir sunkiau susekti tos jumančius asmenis. Taigi vėlgi reikėtų pagalvoti apie atitinkamas priemonės ir atitinkamas e, nuostatas teisės aktuose. O dabar baudžiamasis aspektas. Kalbame apie tai, kad reikia kontroliuoti internetu vykdomą veiklą, kad reikia vykdyti prevenciją, tačiau Ar galvojate kažkaip reglamentuoti vyrų elgesį? Nes, tiesą sakant, nežinau, į vyrų elgesį kol kas dėmesys nekreipimas. Ir tai atėjo man į galvą dėl to, kad neseniai žiniuose skaičiau atvejį, kad Ispanijoje, Mursijos regione buvo suimta uh, prostitučių grupė ir tai buvo, į tą grupę pateko mažametės ir vyrai, kurias jas pirkdavo, kurie naudodavosi jų paslaugomis, tuo metu galėjo daryti bet ką, ką norėjo. Ir mane ši žinia labai sukretė. Taigi, jeigu norime, kad padėtis pasikeistų, mes turime bent jau tikrinti, kaip yra įgyvendinimos direktyvos, bet to turėtume dalintis informaciją ne tik apie terorizmą, bet ir apie kitą nusikalstamą veiklą ir tai leistų mums geriau kovoti su šiais reiškiniais. Ir norėčiau paklausti e, komiteto narių, ar mums galėtų pateikti informaciją šiais aktualiais klausimais. Ačiū, ponia Bilbao. Ir dabar e, žodis pranešiai ir komisijos atstovai, ir taip pat komisijos atstovai, poniai Esket. Ačiū, pradėsiu nuo paskutinio klausimo, jeigu neprieštaraujate kalbėsiu kovos, apie kovos su kontrabanda, žmonių kontrabanda įgyvendimo direktyvą. Tai yra naujas teisės aktas, E, valstybės turėjo perkelti į ją iki 2013 balandžio ir e, sulaukėme pranešimo apie visišką jos perkelimą ir 27 valstybės mus apie tai informavo, į visas valstybės jis saisto, išskyrus Vokietiją. Šiuo metu atliekame atitikties įvertinimo studiją, kaip valstybės įgyvendino direktyvą ir turiu pasakyti, kad valstybės narės dar tik pradeda įgyvendinti direktyvą, tai yra nauja direktyva ir mes e, šiais metais parengėme kovos su kontrabanda teisės aktą Kalbant apie vyrų elgesį, taip, tai svarbu. Paklausa yra svarbus veiksnys ir kovos su kontrabanda direktyva akcentuoja ir kovoja su e, kontra, e, paklausa. Pagal 18 e, direktyvos straipsnį visos valstybės privalo kovoti su kontrabanda ir kovoti su paklausa. Kontrabanda Mm, siūlomų žmonių paklausą. Mes suprantame, kad nuotakų, nuotakos, kurios e, susitarė paštu dėl santoko atvyksta čia teisė, tai tačiau vis dėlto jos susiduria su e, išnaudojimu, jos susiduria su smurtu ir jas taip pat gali parduoti tapti, jos gali tapti kontrabando žmonėmis aukomis, kai patenka į Europą. Kalbant apie uh, pagalbą aukoms, reikia, kad konsulinės tarnybos ir migracijos tarnybos uh, žinotų apie tokį reiškinį ir informuotų žmonės, migrantus vyksta, migrantus vykstančius trečiųjų šalių apie tai prieš išduodami uh, vizas trečiųjų šalių moteriams, kurios rengėsi susituokti su Europos vyrais. Dėl samdymo, asmenų samdymo agentūrų, dėl, dėl vedybų agentūrų mes suprantame, kad tai didelis klausimas, bet mes nagrinėjame šį klausimą iš prekybos žmonėmis aspekto ir domimės, kaip geriau galima būtų išsvarkyti šį klausimą. Tai tiek būtų pastabų iš manęs. Ačiū. Um, Thank you for your reply, but it... Uh, Labai ačiū. Ačiū už atsakymą. Ir tiesą sakant, mes nenorime dabar svarstyti prekybos žmonėmis aspekto ir šios perspektyvos. Mes dabar nenagrinėjame prekybos žmonėmis klausimo. Mes norėtume apsvarstyti teisinę reiškinio pusę ir norėtume, kad komisija išnagrinėtų, ar šią sritį reikia reglamentuoti, ar e, bet kokioms vedyboms kyla pavojus dėl priverstinio vedybų pobūdžio, dėl e, smurto šeimoje. Tačiau čia kalbama apie atskirus atvejus, kai trečiųjų šalių piliečiai sudaro santokas su ES piliečiais. Ir labai dažnai netgi, sakykime, europiečiams siūlomos gana didelės pinigų sumos, kad jie tuoktųsi su trečiųjų šalių piliečiais. Tai nėra prekybo žmonėmis klausimas, nors žmonėmis prekiaujama ir taip, tokiu būdu. E, kągi mes norime paklausti, pateikti savo raštu užduotame klausime. E, mes norime užduoti tokį klausimą. Ka, kas daroma užtikrinant teises ir atsakomybės moter e, ir tinkamas sąlygas moteriams, kurios atvyksta į Europos Sąjungą kaip nuotakos. Tai nėra prekybo žmonėmis klausimas nors e, tai susiję ir su priekybė žmonėmis. Mes norėtume, kad komisija panagrinėtų šį klausimą atskirai ir pagalvotų, ar reikia šias rytį reglamentuojančių teisės aktų, ar reikia šį klausimą nagrinėti išsamiau ir rimčiau. Ačiū poniai Verder, prašau komisiją, kad e, šie, į šios patikslinimus būtų atsižvelgta ir kad į komiteto narių klausimus būtų atsakyta tam, kad komitetas turėtų visą reikiamą informaciją ir galėtų toliau dirbti šio klausimu. O dabar perėmė prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra pranešimas lyčių lygybė ir galimo moterų suteikimas e, skaitmeninėme amžiuje. Pranešė yra ponė Rintke. Žodis jai. Ačiū pirmininkė. Kaip žinote, jau antrą kartą svarstame šį klausimą komitete, įvyko klausimas, kuriame išklausėme tris kalbėtojus ir tai buvo naudinga diskusija, kalbėjome apie įvairius šio reiškinio aspektus ir niuansus. Ir niuansus, kai rengėme projektą, susitikome su nevyriausybinės organizacijos atstovais, kurie aptarė taip pat įvairiausius klausimus, taigi manau, kad yra neblogas pagrindas tolesnėms diskusijoms. Norėčiau peržvelgti dokumentą ir pasakyti porą žodžių apie aspektus, kuriuos norime aptarti šiame pranešime. Noriu pradėti nuo to, kas svarbu, nuo principų. Iš tikrųjų kalbame apie moterų įgalinimą skaitmeniniais laikais E, turime kalbėti apie galimybės, kurias suteikė skaitmeninės tendencijos visuomenėje moteriams ir kaip moteris galėtų dalyvauti šiame procese. Norime viską e, svarstyti iš pozityvios pusės, bet žinoma, nevengti ir iš egzistuojančių problemų. Pro, dokumento neskaitysiu, e, rekomenduoju jums jį perskaityti, ten yra daug įdomių dalykų. E, Perėsiu prie svarbiausių klausimų ir visų pirma norėčiau pasakyti, kad mes viską svarstome iš perspektyvos, kaip įtraukti lygių galimybę aspektą į komisijos skaitmaninę darbo atvarką, nes, kaip žinote, tai vienas iš komisijos prioritetų, dedama daug pastangų jį renkiant, bet pasigendame dėmesio šiam veiksniui ir kalbame apie tai, kaip moterų teisės ir lygybės aspektą galėtume įtraukti į skaitmeninę darbo tvarkę, kuri dabar jau yra rengiama. Na ir siekiant to e, pasirinkome tokią pranešimo struktūrą. Pradedame nuo bendrų rekomendacijų, patikėme bendrą situacijos pristatymą, o paskui aptarėme įvairius susijusius aspektus ir jie aptarti skyriuose, demo, skiriuose demokratijai ir dalyvavimui, skaitmeninėje rinkoje, darbo rinkai, kuri keičiasi, mokymai, švietimas, tvarus, tvari plėtra, ir, net, kaip sakiau, ne, ne, nesislėpia nuo, nuo problemų smurto prieš moteris. Tai taip pat tampa didelė problema skaitmeninėje epochoje. Demokratija ir dalyvavimas. Norėjome daugiau pakalbėti apie daugelį egzistuojančių iššūkių, apie tai, kaip moteris galėtų geriau dalyvauti per skaitmeninės e, pasitelkiant skaitmeninės priemonės, kokias skaitmeninės priemonės galime panaudoti, uh, labiau, pavyzdžiui, e, Europą piliečiams programą. Ir kaip še, aš raginu jūs, kaip šešėlinius pranešėjus, e, akcentuoti ir kitus aspektus, nes norime nepamiršti moterų dalyvavimo beskatminės priemonės. Taip pat bus nuomonė MPL komitete dėl kito aspekto, kuris svarbus e, skaitmeninės skaitmeninė rinka bus svarbi ne tik tiems, kurie dirbs informacijos technologijų srityje, bet visų sektorių darbuotojams. Ir tai apima ir lyčių aspektą. Dažnai moteris kenčia dėl, jei dirba neapsaug, neapsaugotose darbo vietose, dėl nepalankaus darbo laiko arba atlyginimo Ir čia kalbant apie užimtumą, matome, kad 120 tūkstančių darbo vietų sukūrėma informacijos technologijų sektorija kiekvienais metais. Mes tai norime akcentuoti, norime, kad į tai įsitrauktų ir moteris, nes šis sektorius yra investicijos į ateitį. Ir perinu prie kito klausimo - švietimo ir mokymų. Kaip suteikti žmonėms, ypač moterims, išteklius? kad jos dalyvautų toje skaitmeninėje revoliucijoje ir kalbėdami kalbant apie tai, mes norime įsigilinti, kaip motivuoti moteris, kaip pakeisti e, požiūrį skaitmeninės aktualės, kad įtrauktume daugiau moterų. Viena iš konkrečių pranešimo idėjų tai siūlymas e, kurti Europos e, nuotolinio mokymos internetinį universitetą ir taip pat tarp kitų disciplinų įtraukti ir šią techninę discipliną. Taip pat siūloma labiau integruoti e, skaitmeninius, skaitmeninės disciplinas iš, išvietimo ir mokymo programas ir esu dėkinga už pasiūlymus šešėliniams pranešėjams. E, toliau verslumas ir tvari plėtra. Žinome, kad šiandien daug lėšų skiriamas skaitmenimi darbotvarkiai, komisija mm, tai daro ir reikia paskatų e, tas lėšas panduoti taip, kad būtų skatinama ir lyčių lygybė, nes jei, yra, jei būtų skirti tiksliniai fondai moteriams verslininkėms informacijos ryšių sektoriuje, tai atvertų daug galimybių moteriams verslininkėms ir tai taip pat paskatintų skaitmaninio sektoriaus augimą ir yra keletas pasiūlymų, kaip paremti tokias tendencijas ir galiausiai. Sakiau, kad problemų nebandome ignoruoti, yra daug problemų, su kuriomis susiduria moteris skaitmeninėje epochoje ir norime, kad e, pakalbėtume apie tai, kaip spręsti tas problemas. Žinoma, daugelis tų problemų įsišaknyja mūsų visuomenėse, patriarchalinėje sistemoje, mizogistinėme požiūryje. Ir norime skatinti tinklų steigimą, tinklų steigimą tarp moterų, kad moteris būtų solidarios ir kovotų su smurtu. Ir tuo pat metu akcentuojame koordinavimą, mokymus skirtus policininkams, taip pat teismų institucijoms, kad jie e, geriau suvoktų tai, kas vyksta internete. Nežinome daug e, atvejų, kuomet moteris praneša apie smurtą skaitmaninėme pasaulyje, <clears throat> kai policininkai apie tai pasakai, politikas, pavyzdžiui, net nežino, kas yra Facebookas. Taigi dar reikia padirbėti, kad atsirastų reikalingi gebėjimai ir teismo institucijos taip pat galėtų e, veiksmingai įsitraukti kovą su smurtu skaitmeninėme pasaulyje. Taigi tokia būtų pirmoji apžvalga ir dabar tikiuosi diskusijų su šešėliniais pranešėjais. Kaip jau sakiau, vietos buvo nedaug, bet, na, lauksiu jūsų pasiūlymų ir komentarų šiam pranešimui. Muchas gracias, señora Reintke. Labai ačiū, ponė Reintke. Dabar žodis ponė Bjork. Ačiū pirmininkė ir žinoma ačiū pranešėjai. Manau, kad tai itin svarbi tema ir tiesą sakant, nebuvo žvelgta feministiniu aspektu į informacinių ir komunikacijų technologijų klausimus. Reikia galvoti apie moteris dirbančias šioje srityje, apie profesinio ir šeimininio gyvenimo derinimą, apie tinkamus atlyginimus moteriams dirbančiams šioje srityje. Ir aš manau, kad reikia kalbėti apie galių suteikimą moteriams, apie įtaką, apie demokratiją ir Aš apie tai ir kalbėsiu, nes kai kalbu apie demokratėjimą, tai ir reiškia suteikti daugiau galių, suteikti didesnę prieigą moterims ir šioje srityje. Manau, kad turime kalbėti apie tai šiame komitete. Pranešėjas taip pat minėjo ir ekonomiką. Ir tikrai Tai labai svarbus aspektas šiame pranešime. Tačiau kalbėdami apie dalyvavimą ir demokratiją, taip pat turėtume kalbėti apie internetinę žiniasklaidą. Yra galimybių panaikinti lyčių stereotipus, taip pat e, e, vyrų dominavimas skaitmeninėse platformose. Ir apie tai taip pat reikėtų diskutuoti. O kalbant apie neapykantą, smurtą, grasinimus internete, Švedijoje matome, kad moteris yra labai pažeidžiamos ir dažnai tampa internetinių grasinimų aukomis, internetinės neapykantos aukomis ir labai dažnai tiesiog neapykanta ir grasinimai transliuojami moteriams iš ekrano tai tas pats, kas gauti grasinimą nužudyti paštu. Ir aš manau, kad reikia į tuos grasinimus reaguoti ir policija turi juos reaguoti. Ir manau, kad šį aspektą reikia smarkiau pabrėžti pranešime. Na, aš nekantrai lauksiu diskusijos su šešėliniais pranešėjais ir tolimesnio darbo šio klausimu. Ačiū. Ačiū, ponia Juta. Ačiū. Daug e, tikrai dalykų yra išvardinta šiame pranešime ir turiu pasakyti, kad tai liečia ir situaciją Italijoje. Taip svarbu yra tie grasinimai internetu. Ir apskritai internetas. E, turi ne tik neigiamą, bet ir teigiamą pusę, suteikia moterims naujų galimybių, tačiau be abejo ten slypi ir daug pavojų, ypač moterų atžvilgių. Visai neseniai Italijoje e, nuskambėjo toks atvejis e, susijęs su viena internetinė bendrovė, kuri internete ieškojo nepilnamečių seksualinio išnaudojimo tikslais. Tai be abejo, internetas yra puikiai galimybė, galimybė plėsti horizontą, sužinoti kažką naujo, tačiau taip pat tai yra ir pavojinga vieta, pavyzdžiui, jaunoms mergaitėms, kurios yra itin pažeidžiamos. Tad e, reikia jas šviesti, mokyti, kaip naudotis internetu, jas reikia be abejo ir stebėti, Juk neretai tokios jaunos, mažos mergaitės yra tiesiog paliekamos vienos pačios priešais kompiuterio ekraną ir manau, tai yra tikrai didžiulės grėsmės šaltinis. Tad mes turėtume daugiau dėmesio skirti skaitmeniniam švietimui ir žinioms. Taip suprantu, kad vaikai ir tėvai priklauso skirtingoms kartoms ir neretai tėvai net neįsivaizduoja, kas gali vykti internete ir kokie pavojai ten slypi. Mūsų vaikai yra vadinamoji iPad karta ir net neįsivaizduojame, kas nutiks po 20 metų, tačiau turime tam renktis, turime padėti mūsų piliečiams įveikti tas skaitmeninės spragas, kurios dėja egzistuoja. Ir kuo labiau apsišvietę žmonės, kuo labiau išsilavinę, tuo lengviau e, jiems e, yra suprasti tas naujas technologijas, tačiau yra, pavyzdžiui, 20 milijonų italų, kurie net nesinaudoja internetu ir neturi tokios prieigos. Tai čia jau yra kita problema, tai yra neraštingumo, kompiuterinio neraštingumo problema. Na ir nežinau e, tų procentų europinių mastų, tačiau manau, kad tikrai reikėtų panalizuoti situaciją ir užtikrinti, kad europiečiai taptų e, raštingi kompiuterinėje srityje. Na ir ačiū už parengtą pranešimą, manau, kad jis tikrai yra naudingas ir geras. Dėkoju. Ačiū labai, pane Kanovska, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už parengtą dokumentą. Akivaizdu, kad viskas buvo gerai apsvarstyta ir tai yra sėkmingo bendradarbiavimo su socialiniais partneriais vaisius. Mano nuomonė, tai yra gerai apsvarstytas, gerai struktūruotas dokumentas turintis daug privalumų. Na ir šioje ataskaitoje yra daug įvairiausių aspektų susijusių su galimybėmis, kurios atsiranda uh, E, kalbant apie skaitmeninimą ir IKT sektoriaus plėtrą. Manau, kad teisingai viskas buvo identifikuota taip pat ir grėsmės buvo teisingai įvartintos susijusios su smurtu internete. Vis dėlto turiu nemažai pasiūlymų ir komentarų. Ir taip, suprantu, kad e, pranešimas nusipelno pagirų, tačiau reikėtų kalbėti apie egzistuojančias ataskaitas dokumente, e, rezoliucijas, konvencijas susijusias su šiame pranešime aptariamomis temomis. Na, nu, kalbant apie, to, apie tos kontroversiškus, kontroversiškus klausimus, ne visai pritariu rizikos vertinimui, e, kalbant apie tuos asmenys, kurie dirba IKT technologijų sektoriuje. E, taip, kalbėta apie tai, kad jie susiduria su uh, E, darbo be garantijų ir prastai mokama darbo grėsme, tačiau nežinau, iš kur gavote tokius duomenis, nes man atrodo, kad kiti pranešimai, kitos ataskaitos kalba apie šiek tiek priešingus dalykus ir apie kitokią situaciją. Gerbiama pranešėja taip pat kalbėjo apie neįgiamas pas, pa, pa, pasiekmes e, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvirai. Na ir Man atrodo, kad skaitmeninimas kaip tik sudaro galimybės lankščiai dirbti, dirbti nuotoliniu būdu ir tai atveria naujas galimybės ir naujas galimybės tiek ir vyrams, tiek ir moterims rasti pusiausvyrą tarp asmeninio ir profesinio gyvenimo. Na ir čia norėčiau išgirsti papildomas informacijos, kokie buvo jūsų šaltiniai pagrindžianti šį teiginį. Be abejo, PP taip pat pateiks ir keletą pakeitimų susijusių su mm, skirtingais požiūrio taškais. Taip, svarbu šį yra subsidiarumo klausimas daugumoje pranešimo vietų yra kalbama apie dalykus, kurie turės būti atliekami valstybėse narėse. Ir man atrodo, kad mes turime būti atsargus ir atidžiau tai pažiūrėti. Dabar tie dalykai, kuriuos reikėtų išsameu panalizuoti pranešime. Visų pirma, galimybių identifikavimas ar nustatymas. Turiuomenėje tas galimybės, kurios yra susijusios su mūsų pasaulio skaitmeninimu, mūsų pačios aplinkos skaitmeninimu ir galimybė įgalinti moteris skaitmeninėme sektoriuje. Juk tai yra sektorius, kuriame yra mokami geri atlyginimai ir manau, kad intensyvesnis moterų įsitraukimas į šį tokio pobūdžio veiklą padėtų joms Mm, gauti geresnės pajamas ir e, sumažinti tą atotrukį tarp lyčių. Dabar kalbant apie verslumą ir moterų verslumo dvasę. Man nepatinka tai, kad reikėtų kažkokios specialios internetinės atskiros akademijos moterims, e, kuri padėtų gerinti moterų e, kompiuterinį raštingumą. Man tai netrodo geras pasiūlymas. Manau, kad čia labiau reikėtų siūlyti E, papildomas stipendijas, kažkokios tai mokymo sesijas moterims, o ne kažkokią atskirą instituciją steigti, norint pagerinti moterų kompiuterinį raštingumą. Dabar kalbant apie tuos verslumo aspektus, galbūt socialinę ekonomiką reikėtų čia paminėti, manau, kad tai gali atverti naujų galimybių, pavyzdžiui, steigiant naujas įmonės. Dabar dėl mm, smurto pagrysto litimi. Norėčiau pacituoti Stambulo konvenciją, e, kuri čia nebuvo paminėta, tačiau manau tai būtų geras argumentas, kuris pagrįstų jūsų teiginius esančius pranešime. Norėčiau pabrėžti ir su litimi susijusio smurto svarbą, taip pat vaikų seksualizavimo, jaunų mergaičių seksualizavimo aspektus. Kaip buvo minėta šios dienos diskusijose, tai, kas vyksta, yra pasibaisėtina, nes naujos galimybės, kurias suteikia internetas, yra lengvai prieinamos jaunoms mergaitėms ir Jos gali būti įtrauktos į prostitucijos veiklą ir apskritai prostitucija tampa labiau anonimiška ir labiau prieinama ir manau daugumoje tyrimų ir e, ataskaitų yra matyti, kad vis daugiau vaikų, paauglių įsitraukia į tokią veiklą ir jai pritarė. Na, suprantu, kad interneto išjungti negalime, tačiau reikia atsižvelgti į tos reiškinius ir į vaikų seksualizavimo problemą. To pasakoje yra įvairiausių keistų internetinių svetainių, kur paaugliai kelia um, pornografinio pobūdžio nuotraukas ar uh, savo atvaizdus ir manau, kad reikėtų griežčiau kontroliuoti tokio pobūdžio veiklą ir tam dėmesio skirti pranešime. Na ir dar keletas konkretesnių problemų. Norėčiau paminėti keletą straipsnių ir punktų šiame pranešime, kuriuos reikėtų patobulinti. Visų pirma, dėl švietimo. Tam yra skirtas ištisas skyrius ir norėčiau pabrėžti mokytojų vaidmenį. Taip, jie svarbus, tačiau nepakanka vien tik mokyti vaikus ar jaunas mergaitės. Reikia, kad ir patys mokytojai sulauktų reikalingos paramos. Nes jeigu mokytojai nėra pakankamai informuoti e, ir apmokyti šioje srityje, jie nieko negalės pakeisti. Vėja kalbant apie e, su, su biudžetu susijusius aspektus, e, tikrai buvo daug pastabų dėl to išsakyti ir manau, tai, ta, tai turėtų susilaukti daugiau dėmesio. Dabar 20 straipsnis. Ten yra pateiktas pasiūlymas skirti e, daugiau lėšų ir skatinti e, tokių įmonių veiklą, kurios samdo e, daugiau moterų darbuotojų. Tačiau nežinau, ar teisiškai tai būtų įmanoma įgyvendinti vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Tad būčiau atsargesnė su tokiais pasiūlymais. Manau, kad reikėtų atsiriboti nuo jų. Na ir tiek būtų pastabų iš mano pusės. Taip pat noriu pabrėžti, kad pranešimas yra labai išsamus, tiek ir kalbant apie pateiktus pasiūlymus, tiek ir apie problemos diagnozę. Tad tikrai aukštai vertinu parengtą pranešimą. Ačiū. Ačiū dabar socialdemokrato frakcijos vardu. Pati pasisakysiu. E, neišsiplėsiu, nes mano manimu esminiai dalykai jau buvo paminėti. Noriu padėkoti poniai Rentke. Tikrai labai įdomi tema ir daugybė pasisakusių kolegų jau minėjo priemonės, kuriomis galėtume pasinaudoti savo darbe, taip pat minėjo klausimus, svarbius klausimus, kuriuos galėtume įtraukti į pranešimą ir pranešėja pati e, savo pasisakymę tuos klausimus e, yra minėjusi. Taigi, nesileisiu į detalės, e, bet pašnekėsiu dviem konkrečiais klausimais. Pranešėja žino, koks aktualus yra vaikų ir interneto santykio klausimas, bet to labai svarbus yra ir smurtas. Ir labai dažnai smurtas e, apima ir lytinį aspektą ir jaunuoliai stebi tokio smurto atvejus ir pradeda kartoti elgesį, kuris tikrai nėra sektinas pavyzdys. Taigi dažnai vaikinai ima elgtis su merginomis kaip su savo nuosavybę ir tiesą sakant, tokie vaizdai internete labai greitai pasklinda ir e, kadangi jaunimas kasdien susiduria su tokiu turiniu, nežinau, kaip mes galėtume kovoti su šiuo reiškiniu, galbūt galėtumėm sudaryti kažkokią strategiją, prevencijos kampanijas renkti, šviesti kažkaip jaunimą. Nežinau, ko imtis, tačiau turėtume susirūpinti šio reiškiniu ir kovoti su tokiu elgesiu, ypač su tokiu jaunuoliu elgesiu, nes tai gali sukelti lyginio smurto bangą. Na, o šiaip šis pranešimas yra labai gera proga kalbėti apie moteris skaitmeninėme amžyje, reikia kalbėti apie profesinį lavinimą ir taip pat apie profesinį lavinimą tam tikrose sektoriuose, nes tai suteiktų moterims galimybių geriau integruotis į darbo rinką. Pavyzdžiui, kalbu apie moteris gyvenančias kaimo vietovėse. Pirmiausia, reikėtų užtikrinti jiems prieigą prie interneto ir naujų technologijų kaimo vietovėse, nes kol kas tai dar nėra padaryta. Ir be to, e, moteris turėtų turėti galimybę vykdyti savo darbinę veiklą. Na, o kalbant apie kaimo vietovėse gyvenančias moteris, e, galėtume E, atsižvelgti ir į neįgalias moteris ir e, prisiminti programas, e, pavyzdžiui, sanglaudos politikos kontekste yra nemažai programų, kur, pagal kurias galima padėti pažeidžiamoms asmenų grupėms. Taigi ir moteris gyvenančios kaimo vietovėse bei neįgalios moteris galėtų pasinaudoti tomis programomis ir geriau integruotis į darbo rinką. Taigi dabar baigsiu savo pasisakymą ir dabar perduosiu žodį pranešėjai, kad jį galėtų apibendrinti tai, kas buvo pasakyta. Pone Retkė, žodis Jums. Thank you, Chair, uh, and thank you to all. Pirmininkės dėkuoju visiems šešėlėms pranešėjams, kurie pasisakė. Iš tikrųjų, e, visus jūsų pasiūlymus įtrauksime į pranešimą. Noriu trumpai aptarti porą klausimų ir aspektų, kuriuos reiktų patikslinti. Pirmininkė kalbėjo ką tik apie e, darbo rinkos skaitmeninimo neigiamą poveikį. E, E, buvo pacituota studija, kurią parengė profsąjunga. Pavyzdžiui, jeigu vertinsime e, dalyvavimą darbo vietoje dėl, e, dėl skaitmeninių tendencijų, tai kai kur yra trūkumų. Europos internetinis universitetas tai neturėtų tapti universitetu skirtų moteriams ir tiesiog turėtų būti Europos internetinis universitetas, kuris tikriausiai bus teigiamas ir mm, internetinėmis priemonėmis suteiksime galimybę mokytis ir siūlome skirti e, stipendijas moteriams čia. Atrodo, buvo minėta Stambulo konvencija, o jei ne, tai įtrauksime tokią nuorodą finansavimo galimybės. Manau, kad reikėtų rasti galimybių įtraukti paskatas, skirti lėšas moteriams, moteriams verslininkėms ir kurti tikslinės programas. Remiantis partitimi galiu pasakyti, kad Europos struktūriniai fondai, e, plėtros fondai, kiti fondai gali būti panaudoti, galime panaudoti fondose egzistuojančius instrumentus. Taip pat dabar skiriamos lėšos, didelė dalimi dirbtų lėšų skiriamos vyrams verslininkams Moteris taip pat nori e, aktyviai dalyvauti šioje srityje ir turime ieškoti būdų jas paremti, bet tikriausiai šešėlinių pranešėjų susitikime dar kalbėsime apie 20 straipsnį. Ačiū visiems už komentarus ir lauksiu diskusijų tolesnių. Ačiū. Eh, Labai ačiū ir dabar baigiančio klausimo svarstymą pranešiu tvarkaraštį iki gruodžio 16 dienos galima teikti pakeitimus, vasario 17 bus balsuojama komitete ir paskui bus balsuojama plenarinė sesija Strasbūrė. Taigi ačiū visiems už darbą mūsų rytinėje sesijoje ir dabar pradėsime koordinatorių posėdį. Taigi prašau koordinatorių likti salėje, kad viskas vyktų greičiau.